Good morning, ladies and gentlemen. Not... Labas rytas, ponės ir ponai. Netiek daug parlamentarų yra susirinkę, bet e, manau reikėtų pradėti posėdį. turime aptarti keletą įdomių temų. Bet prieš tai keletą oficialių pranešimų. Visų pirma, norėčiau priminti jums, kad mūsų posėdis transliuojamas internetu. Taigi, jis yra įrašinėjamas. Antra, norėčiau paminėti, kad spalio 27-28 dienos posėdžio protokolai yra jums išsiuntinėti. Tikimės, kad ten viskas gerai, bet atrodo ponas Van Nistelroj norėtų ką nors pasakyti. Dėkuoju, pirmininkė. E, pirmasis darbo tvarkės punktas yra būtent darbo tvarkės tvirtinimas ir aš turiu mm, nedidelę pastabėlę. Aštuntasis darbo tvarkės punktas numato Keith Tayloro parlamento nario klausimą komisijai, kurio aš e, niekad nematau čia posėdžių salėje. Ir e, tarp mūsų dokumentų iš komisijos jau yra adekvatus atsakymas. Visi žinome, kad jau spalio pabaigoje tas atsakymas yra pateiktas, e, tad e, kam čia mums reikia komisijos? E, išbraukime tą aštuntąjį punktą. Na ir penkioliktas punktas. Matau, kad iš Prancūzijos atvyksta pas mus svečiai, bet jeigu mes su svečių grupėmis rengėme tokius mini klausimus, šiuo konkrečiu atveju iš Paryžiaus jie atvyksta, tai gerai būtų, kad būtume informuoti iš anksto. Jeigu mūsų darbotvarkė tokia silpna, kad galime ją užpildyti tik tokiais dalykais, tai e, per savaitę galime ne tris dienas posėdžiauti, o vieną. Taigi aš e, siūlyčiau e, aštuntąjį punktą išbraukti. Okay, eine weitere Wortmeldung direkt dazu. Bitte Dar yra norinčių dėl darbo tvarkos? Prašau. Nesu tikras, ar aštuntasis punktas jau normaliai būtų įrašytas į darbo tvarkę, bet esu tikras, kad komisijos pateiktas atsakymas nėra adekvatus. Eina kalba apie svarbę problemą Junktinėje karalystėje ir uh, E, tokios didelės e, kompanijos kaip Twinings perkelia gamybą į kitą valstybę narę, tai sukelia didelį klausimą. Aš e, turėčiau pasakyti, kad komisijos atsakymas nėra adekvatus ir todėl manyčiau, kad posėdėje vis tik galima būtų kelti tokį klausimą. Van Nisteleroj. E, visiškai teisingai, bet labai svarbu, ką įrašome į darbo tvarkę. Daug, į daugybę klausimų neatsakoma per tris savaitės. E, ir dabar e, tokiais klausimais mūsų darbo tvarkė yra tiesiog išpučiama. Aš sutinku, kad gamybos perkelimas yra problematiškas ir kad mūsų pirmininkui rūpi tokie dalykai, bet netame gereikalas. reikalas Aš tik sakau, ar e, į mūsų darbo turkį reikalinga įtraukinėti tokius klausimus ir ją išputinėti. Pirmininkas. Taigi, dėl aštunto punkto. Aš taip pat sutinku, kad galbūt nelabai gerai, kad jisai atsirado darbo atvarkėje, Bet e, kaip kolega iš Junktinės karalystės sakė, e, komisijos atsakymas raštu į užduotą klausimą apie tai, ar buvo panaudoti ES pinigai, kad galima būtų gamybą perkelti, kad tas atsakymas nėra pakankamai tenkinantis. Taigi turbūt reikėtų apie tai e, plačiau padiskutuoti. Na, bet šios dienos darbo tvarkėje yra iš tikrųjų daug kitų svarbių dalykų, todėl išbraukime aštuntąjį punktą iš darbo tvarkės, jeigu niekas neprieštaraus. Dėkuoju, dabar dėl penkiolikto dar tenka mums e, susitarti. Iš tikrųjų ir aš nustebau pamatęs, kad tas penkioliktas punktas yra darbo tvarkėje bet panas Van Nistelrojus nereikalauja jo išbraukti. Ne, e, pasikvietėme to žmonės, tai negalime jų, taip sakant, e, laikyti pakabintų, tik tai kitą kartą reikėtų pasistengti apie tai informuoti iš anksto. Pirmininkas, gerai, tada žiūrėkime dabar vėl į darbo atvarkę. Trečias punktas pirmininko pranešimai. E, turėtų būti ponios Hübner pranešimai. Mane ką tik informavo, kad kai tik tai jinai atvyks, ji tuos savo pranešimus ir padarys. O dabar pereikime prie ketvirto punkto. Nemažai komiteto narių intensyviai rengėsi šio punkto aptarimui. Kalbame apie ES Romų įtraukties strategiją ir aš paprašysiu, kad pranešėjas pristatytų šį pranešimą. Dėkuoju, pirmininkė. Dar kartą noriu akcentuoti, kaip svarbu europietiškai žiūrėti į Romų mažumą Europoje. Europoje gyvena apie 12 milijonų Romų ir jie gyvena labai savotišką specifinį gyvenimą. Daug e, tos mažumos atstovų gyvena skurde ir e, socialinėje ir ekonominėje atskirtyje. E, kai kurie politikai ES piknaudžiauja Romų padėtimi siekdami savo populistinių tikslų, bet gyvename Europoje be sienų ir saugumo ir klėstėjimo Europa reikalauja ne vien tik tai nacionalinių sprendimų. Todėl aš e, tikiuosi, kad ES priemonės bus sinchronizuojamos nacionaliniu e, lygmeniu ir padės išspręsti tas problemas, su kuriomis susiduria Romai. Aš esu pateikęs nemažai e, pasiūlymų ir tikiuosi, kad jūs jiems pritarsite. Imkime būsto problemas. 2010-aisiais ES išplėtė paramą būstui marginalizuotoms bendruomenėms, e, į kurias patenka ir Romai. Ir dabar e, stengiamasi e, iš regioninio bendradarbiavimo fondo lėšų 2 procentus paskirti tokių būsto programų atgaivinimui. Tačiau vis dar pasigirsta klausimų, kodėl mes taip elgiamės, e, nors ir valstybės narės, ir komisija yra įsitikinę, kad tos priemonės būtinos. Tai galimybė mums prisidėti prie nacionalinės valdžios pastangų, siekiant tų labiausiai pažeidžiamų grupių įtraukties. E, mums e, reikia, žinoma, geriau įvertinti poreikius, e, reikia daugiau susitelkti ties infrastruktūra, komunalinėmis pastangomis ir taip toliau. Bet jeigu mes norime išmokyti, taip sakant, žmonės žvejoti, o ne vien tik tai jiems pateikti tą žuvį, mes turime susitelkti ties vaikų švietimu ir turime uh, E, pasiekti, kad sėkmingai dirbtų e, įdarbinimo tarpininkai. Tai yra nepaprastai svarbi funkcija tiems, kurie ieško darbo. Aš esu gavęs e, Romų atstovų prašymus kad e, jie toliau nebebūtų traktuojami kaip kažkokia atskirties grupė ir e, kad ne, ne vien tik tai socialinėmis išmokomis jiems būtų padedama. Taigi mums reikia garantuoti ekonominį, socialinį jų integravimą, švietimą, užtikrinti darbo vietas ir viešasias paslaugas. Ir aš manau, kad čia gali suvaidinti savo vaidmenį vadinamoji pozityvi diskriminacija tai nėra vien tik tai mūsų moralinė atsakomybė, bet ir ekonominė būtinybė. Be e, visiško Romų integravimo, ne iš labdaros sumetimų, bet dėl pačių šalių finansinių interesų mes čia sėkmės nepasieksime ir visi e, gausime naudos iš e, darbo vietų, kurios būtų geresnės ir reikalautų aukštesnės kvalifikacijos. Romų integracija yra e, vienas iš būsimos e, Vengrijos pirmininkavimo e, prioritetų ir Vengrija ketina skirti tam nemenka dėmesį, tame tarpe ir švietimo srityje, kovojant su mokyklą nebaigiančiais nebaigiančių vaikų reiškiniu. Nepakankamas išsilavinimas veda prie socialinės atskirties. Taigi, mūsų priemonės turi būti nukreiptos būtent į švietimą. Ir aš savo pranešime taip pat akcentuoju, kad reikėtų tęsti programas, kurių tikslas kovoti su diskriminacija ir e, numatyti tolesnės lėšas po 2013 metų. Iš jūsų, kolegos, aš tikiuosi patarimų, kaip geriau koordinuoti priemonės nacionalinių lygmenių, e, siekiant geresnės Romų integracijos e, Europoje Aš manau, kad e, savos iniciatyvos pranešimas, kurį mes rengiame dėl Romų integracijos, galėtų pasitarnauti tam tikromis gairėmis ir komisijai, kad ji parengtų 2011 metais atitinkamus teisėkuros pasiūlymus. Dėkuoju. Ja, herzlichen Dank, Herr Kovacevic. Das ist eine. Ačiū ponui Kovacevičiui. Klausimas Šis yra tikrai keblus. Visi žinome, kad Europa turi tam tikrą potencialą ir gali imtis veiksmų šioje srityje. Ponas Van Nistarojus. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjui už jo pristatytą situacijos analizę. Tai yra tikrai nebloga nuomonė. Uh, Tai vis dar lieka regioninės plėtros rytyje, tai yra susijęs su mūsų turimomis e, priemonėmis. Aš visiškai pritariu pranešime išdėsitam požiūriui, tačiau pageidaučiau galbūt griežtesnio tono komisijos bei nacionalinių vyriausybių atžvilgių pranešime. Pavyzdys, štai tarkime ketvirtoji dalis. Jūs savo teksto ketvirtojoje dalyje sakote, kad štai, kaip visi žinome, šių metų pradžioje buvo patvirtintas reglamentas dėl pažeidžiamų visuomenės grupių kartu su kitais kolegomis e, iškėlėme nemažai klausimų dar prieš vasarą. Į kai kuriuos iš šių klausimų buvo atsakyta, į kai kuriuos nebuvo atsakyta, nebuvo jie įtraukti į, darb, į darbo tvarkę. Tačiau dabar Cituoju. Iš dabartinės situacijos atrodo, jog vadovų sustikimai ne, visiškai nepakeitė turimų programų 0,02 procento. Niekas nepasikeitė, nepaisant to, kad komisija nusprendė, jog pagal regioninės plėtros strategiją 2011 metais reikėtų numatyti kitokį regioninių fondų panaudojimo procentą. Štai dabar jau beveik metų pabaiga atėjo. Žinome, kad 2010-2011 metai bus prarasti šią prasme, lėšų panaudojimo prasme. Labai gaila, kad valstybėms narėms, vyriausybėms nėra daromas spaudimas, kad būtų išnaudoti, išnaudotos šios lėšos. Regionės plėtros komiteto apsilankimas Rumunijoje rodo, kad yra tokių bendruomenių, tokių merų, kurie deda realias pastangas, kurie rengia realius projektus e, mokyklos lankymo būsto srityje. Yra nemažai veiklos įmamasi, tačiau ne visur taip yra. Kodėlgi mes negalime paskatinti kitų miestų panaudoti šias lėšas. Žinome, kad Rumunijoje nėra pakankamai panaudojamos lėšos. Tik tai 10 procentų visų galimų panaudojimų lėšų yra panaudojama. Sakoma, kad bus atlikti tyrimai, tačiau to nepakanka. Aš manau, kad nuomonėje reikia griežčiau kalbėti apie ES ryšius su valstybėmis narėmis šioje srityje. 90 procentų Romų gyvena sėslų gyvenim, gyvenimą, Romai gyvena mūsų miestuose, mūsų regionuose, kągi mes galime padaryti jų labui, kaip jiems padėti. Reikia naudotis visomis įmanomomis priemonėmis, kad jiems padėtume, tačiau iki šiol bent jau nebuvo tai padaryta. Turėtume parengti pasiūlymą, kad bendro finansavimo mechanizmas būtų naudojamas adekvačiai, bent jau iki šiol nebuvo tai padaryta. Uh, jeigu jau tas bendras finansavimas e, realios naudos netneša, tai bent jau uždrįskime tai pasakyti. Ačiū, ponė Vanistaroj. Dabar ponas Kadekas, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Mano šalis visai neseniai susidūrė iš naujo su šia programa. problema. Atsiprašau, labai džiaugiuosi, kad vėl Romų klausimas yra aptarnėjamas čia. Laisvo judėjimo principas labai svarbus, kai yra aptariamas klajojančių tautų likimas. Pirmiausia, džiaugiuosi, kad Europos regioninės plėtros fondas finansuoja marginalizuotų bendruomenių būsto programas, nepaisant to, kad, kaip ponas Valnys yra išsakė, e, lėšos nėra pakankamai išnaudojamos. Pirmiausia, reikėtų skatinti kolegas iš Rumunijos e, pakankamai panaudoti šias lėšas. Reikėtų galbūt vengti sėslumo skatinimo politikos Romų atžvilgių mm. Aš visiškai nekvestionuoju čia, neprieštarauju klajokliškumo principui. Europos Sąjunga turi imti svarbesnio vaidmens Roman, Rom, Romams persikeliant iš vienos valstybės į kitą. Reikia laikytis nacionalinių bei Europos Sąjungos taisyklių, kurios yra susijusios su laisvo judėjimo principu. Reikėtų pabandyti surasti pusiausvyrą šioje situacijoje, jau kuris laikas karikaturizuojama yra situacija. Tiek Romų situacija, tiek Prancūzijos situacija, kuri, kaip žinia, labai nelengva dėl Romų klausimo pastaruoju metu buvo. Pirmininkas, ačiū šį pasisakymą. Pone Sančia Šmit. Aš taip pat norėčiau pritarti kolegams ir padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Galbūt negryšiu prie jau aptartų klausimų. Kaip panas Vanistelojus ir sakė, turime daug finansavimo priemonių ir jos nėra panaudotos. Labai blogai yra Dėl šios priežasties galime tikrai panaudoti nemažai lėšų tiek būsto srityje, tiek švietimo, tiek kultūros, tiek užimtumo srityje. Europos socialinio fondo lėšomis galima būtų čia pasinaudoti. Gerai būtų, jeigu panaudos, panaudotume šias lėšas bent jau, kad išsiaiškintume, dėl kokių priežasčių jos nėra panaudojamos ir kaip galima būtų išspręsti šią problemą. Manau, kad informavimo klausimas čia yra svarbiausias. Regioninės valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos šioje srityje dirba tiek Prancūzijoje, tiek Rumunijoje, tiek Bulgarijoje. Yra nemažai e, nevyriausybinių, nevyriausybinių partnerių, kurie padeda šioms visuomenės grupėms ir mes privalome bendradarbiauti, komunikuoti su šiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, informuoti juos apie turimus fondus, apie tai, kad jie gali naudotis lėšomis. Aš žinau, kad bent jau mano šalyje, Prancūzijoje, kol kas dar šios lėšos nėra pakankamai panaudojamos. Turime skatinti valstybės narės, turime informuoti nevyriausybinius partnerius, naudotis lėšomis. Turėtume trečiuoju tikslu tarp regioniniais fondais šiuo klausimu dirbti. Turėtume skatinti informacijos mainus, informacijos platformų kūrimą, nes šiuo metu bent jau tokiamis priemonėmis visiškai nėra naudojamasi. Ačiū. Ačiū. Ponas Matula. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, aș dori să adaug și eu câteva idei. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu prisidėti prie šių diskusijų dėl Romų klausimų Rumunijoje ir ne vien. Taip pat prisimenu, ką mm, regionų komiteto delegacija matė, kai lankėsi Rumunijoje, ypač vakariniuose regionuose matė buvo apžiūrėti projektai, kurie įgyvendami dėl Romų bendruomenės. Ir aš pradėčiau nuo klausimo, kuriam atsakymo dar nėra, nei Rumunijoje, nei kitur. Visų pirma, kodėl neturime aiškaus bendro Romų, gyvent, Romų bendruomenės narių skaičiaus. Įvairūs paskaičiavimai skiriasi kartais net milijonų Aš manau, kad sunku e, tiksliai paskaičiuoti Romų e, narių skaičių dėl to, kad būtent jie siekia integruotis į vietos bendruomenę ir dažnai būtent tie Romai, kurie siekia integruotis, nebedeklaruoja savęs kaip Romų Aišku, galime kelti klausimą, kodėl jie taip daro. Aš manau, kad todėl, kad jie nori būti visą teisiai mm, tarptautinės mm, bendruomenės ir vietos bendruomenės nariai ir jie nori būti tiesiog ES piliečiai. Bendrai vertinant, manau, kad Romų bendruomenės skaičius yra pakankamai stabilus ir apie 90 procentų Romų yra sėslūs gyventojai. Manau, kad tik mažiau nei 10 procentų yra klajokliai. O kalbant apie nusikaltelius, tai sakyčiau, kad labai menkas skaičius tarp jų yra tikrų nusikaltelių, nes bendrai, pavyzdžiui, bent jau iš Rumunijos situacijos vertinant, tai dažniausiai tarp Romų pasitaikantis nusikaltimai yra nerimti nusikaltimai, o smulkus nusižengimai. Dabar kalbant apie sprendimą, aš manyčiau, kad Romom geriausias sprendimas būtų švietimas ir tinkamas būstas. Kalbant apie fondų panaudojimą, aš sakyčiau, svarbu mažinti biurokratiją mm, ir mažinti kliūtis, prieiti prie įvairių fondų e, finansavimo, kad būtų galima jos lengviau panaudoti Romams skirtų projektų finansavimui. Rumunijoje štai e, daugiau kaip 280 namų yra pastatyta Romams juose gali gyventi per tūkstantį žmonių. Čia šio būsto statybai buvo panaudotos vietinės lėšos, daugiau kaip 180 namų pastatyta, panaudojant ir europinius pinigus. Ir čia iš tikrųjų sugebėta išvengti didžiulės europinės biurokratijos ir būtent meras pasistengė, kad, būst, kad e, būstas būtų pastatytas Romams. Taigi, manyčiau, kad labai svarbu visų pirma supaprastinti fondų lėšų panaudojimą Romams skirtų projektų finansavimui. Be abejo, reikia nepamiršti kontrolės, patikrinimo įvairių mechanizmų, tačiau uh, dar daug ką galima padaryti. Dabar dėl integracijos, bent jau toje vietovėje, iš kurios aš esu kilęs, Romams nekyla problemų e, ieškant darbo vietų ir e, įvairių tarptautinių e, bendrovių, kuriuose dirba šimtai Romų. Pavyzdžiui, iš tūkstančio darbuotojų vienoje įmonėje bent 700 yra Romų ir ta bendrovė vis planuoja e, romų skaičių dar toliau didinti. Manau, integracija tai yra visų pirma švietimas, darbo vietos, padarus būstas ir visų procedūrų supaprastinimas, kad būtų galima panaudoti europinius fondus daug lengviau. Ja, danke, Herr Matula, dann hat Frau Smolkova. Ačiū, ponai Matulai. Nesmakova. Dėkujem pekne, važinai, predsedai, pan predsedai. Ačiū pirmininkė. Prieš porą mėnesių mūsų frakcijai, socialistų demokratų frakcijos penki nariai, lankėsi Slovakijoje, rytinėje dalyje. Yra žinoma, kad Slovakijoje yra daug Romų, Ir yra, aišku, tam tikrų problemų. Aš esu iš Košicos, kur yra žymusis Lunik 9 regionas, kur Romų yra labai daug rytų Slovakijoje bendrai yra didelė Romų koncentracija ir mes lankėmės įvairiose miesteliuose, kur per pastarosius penkerius metus yra daug ko nuveikta, daug ko pasiekta, integruojant Romus į vietos bendruomenę. E, turiu pritarti kolegoms reikia galvoti apie bendrą finansavimą iš Europinių fondų, Europos socialinio fondo ar kitų. Labai svarbu derinti mm, finansavimo klausimus. Ir svarbu daryti spaudimą nacionalinėms vyriausybėms uh, kad mm, valdžia sprendimų prieimimas būtų perdotas žemesniems vietos lygmenims, vietos merams, miestelių taryboms, nes būtent ten, kur vietos valdžia, merai e, imasi projektų priežiūros, ten daug mažiau problemų kyla. Mes štai matėme ir tokių vietų, kur 300 romų pasistatė namus Ir praėjus ir penkeriems metams tie namai atrodo kaip nauji, vaikai puikiausiai lanko mokyklas. Ir trečiasis sektorius yra taip pat e, išplėtotas ir yra numatyta visa pagalba, yra vaikams po pamokinė veikla organizuojama. Uh, Ir tame miestelėje žmonės net nežino, kad yra tokia, tai vadinamoji Romų problema. Yra ir tokių miestelių, kur ir 3000 Romų gyvena. Vidurinės mokyklos atidaro savo padalinius tiesiogiai tokiuose gyvenvietėse tam, kad būtų užtikrintas Romų vaikų švietimas. Uh, kad um, jie turėtų galimybę įgyti ir tam tikrą profesiją, pavyzdžiui, um, siuvėjo ar, um, ar mūrininko. Tačiau tokius dalykus galima padaryti, tokios sėkmės galima užtikrinti tik tuo met, kai kompetencija, kai sprendimų prieimimas yra perdomas vietos lygmeniui. Yes. Yeah, no, there's a member, already a member. Another, another member and then the European Commission. Uh, ah, Jan Brzezina. Jan Brzezina. Dėkoju, pirmininkė. Jei e, e, svarstysime sąlygas, kurių reikia sėkmingai integruojant Romus, tai mūsų patirtis aiškiai rodo, jog ypač svarbu, kad Romų vaikai tinkamai būtų rengiami mokyklai dar iki mokyklinių laikotarpių. čekų kabina dirba ir galima būtų kalbėti čekiškai, sako prelegentas. Máte překlad? Pabandysiu dar kartą. Ar e, yra vertimas iš čekų? Taigi, e, iš ankstinė sąlyga e, sėkmingam Romų integravimui į visuomenę yra iki mokyklinis Romų vaikų e, ūkdymas. Aš esu iš Olomet, iš Čekijos e, ir ten e, daugiau kaip prieš dešimt metų pradėjom labai sėkmingą projektą. E, sukūrėme Romų vaikams darželius, kur jie galėjo mokytis čekų kalbą. O jeigu to nebūtume padarę, tai tada į čekų mokyklas atėję vaikai nemokėtų čekiškai, nesuprastų. Žinoma, romų vaikų e, elgesio taisyklės irgi yra kiek kitokios ir kada jie darželėje gauna tam tikrą ugdymą, tai tada jiems lengviau atėjus į mokyklą. Dabar mūsų darželiuose yra pakankamai daug e, Romų vaikų, kurie pabaigia darželius, jau e, ateina į pradinę mokyklą ir ten sėkmingai mokosi. Taigi, e, tą spragą švietime būtina užpildyti ir kai tie vaikučiai pradedami ugdyti nuo pačios pradžios, tai tada e, tai suveikia kaip labai svarbus veiksnys, užtikrinant, kad romų tautybės žmonės bus integruoti, nes paskui jie ir darbo nesusiranda, nes neturi pakankamų kvalifikacijų. Pirmininkas. Dabar žodis poniai Tanšyla. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti pranešėją už e, jo užimtą poziciją. Daugelį Europos kraštų Romai susiduria su problemomis e, ir toliau Romai lieka e, viena iš menkiausiai išsivyščiusią mažumą Europoje. Bet e, jų problemos yra mūsų problemos ir privalome bandyti jas spręsti pasinaudodami e, bendromis pastangomis ir mechanizmais. Žinoma, e, visų pirma, nacionalinės vyriausybės yra atsakingos už tai, kad bus taikomi atitinkami standartai, kad Romų padėtis pagerėtų Ir čia mums reikia realios politikos, norint e, pasiekti veiksmingos pažangos visose srityse - švietime, užimtume, būsto srityje ir, žinoma, sveikatos apsaugos srityje. ES ir valstybės narės turi ir toliau vertinti savo pačių politiką Romų atžvilgiu. Ir jeigu kažkokiose srityse paaiškėtų, kad e, ta politika veikia sėkmingai, tai tvarkoj, bet yra ir tokių regionų, kur Romai vis dar susituria su problemomis. Todėl e, daugiau turėtume akcentuoti švietimą ir į tų Romų bendruomenių integravimą. Dėkoju dabar, e, suteiksiu žodį vėl komisijos atstoviai. Dėkoju, aš e, esu užimtumo direktorato darbuotoja. E, mes dirbame glaudžiai bendradarbiaudami su regionu e, direktoru, e, direktoratu ir stengiamės kovoti su Romų atskirtimi. Keletą pastabų. Tiek komisija, tiek ministrų taryba pripažįsta, kad Romų įtraukties klausimas yra valstybių narių ir ES bendra atsakomybė. Ir visi turime savo kompetencijos ribose siekti tos įtraukties. Žinoma, e, Romų savoka nėra vienalytė, ten patenka vadinamieji čigonai, keliautojai, kitose šalise dar kitaip vadinami. Bet apskritai kalbant, tai yra labiausiai, viena iš labiausiai marginalizuotų etninių mažumų ES. Bet tikslių duomenų apie tokių gyventojų skaičių nėra. Buvo keletas uh, E, bandymų e, surašyti, kiek jų yra, bet tas surašymas tikslių duomenų netnešė, iš dalies dėl to, kad ne visi jie nori pasisakyti apie save. E, Visą tai, žinoma, atneša tam tikrų kaštų visuomeniai, bet antra vertus ir ES atsiveria tam tikros galimybės, jeigu užtikrinsime, kad Romų bendruomenė bus integruota. Ir neseniai tą akcentavo ir Pasaulio banko ataskaita. E, komisija stengiasi, kad valstybės narės galėtų pasinaudoti visomis priemonėmis, siekiant Romų įtraukties, tame tarpe ir finansinėmis priemonėmis. Ta pati sako ir ministrų taryba. E, yra pripažinta, kad tų priemonių yra pakankamai, tiesiog reikia veiksmingiau naudoti uh, E, jas nacionaliniu lygmeniu, ypatingai tai pasakytina apie struktūrinius fondus e, kad galima būtų padėti valstybėms narėms ir savivaldybėms pasinaudoti tais fondais. Komisija ėmėsi konkrečių e, priemonių Rumunijoje, Bulgarijoje, Slovenijoje, Vengrijoje. Mes tengiamės spręsti visą virtinę klausimų, e, kad e, regionų plėtros fondo lėšos skirtos būstui būtų pilnai panaudotos. Taip pat, kad būtų paremtas švietimas ir užimtumas. Ir stengiamės tas problemas spręsti. Kaip žinote, komisija dabar atidžiai analizuoja, kaip valstybės narės panaudoja uh, finansavimą, tame tarpe ir struktūrinius fondus. Mes paprašėme e, pateikti mums informaciją dabar, analizuojame ją ir tada specialiai e, Romų darbo grupiai ta informacija bus perduota ir ji bus apsvarstyta. Mes raginame kurti Romų integravimo e, strategijas valstybėse narėse ir stengsimės tai įtraukti į strategiją 2020. Skatiname, kad valstybės narės nacionalinių reformų strategijose a, numatytų atskiras priemonės Romų integravimui. Komisija stengsis pateikti savo pasiūlymus dėl finansavimo geresnio panaudojimo per šią finansų perspektyvą, bet taip pat ir per ateinančią finansų perspektyvą. Mes taip pat stengsimės, kad kitoje finansų e, perspektyvoje toliau būtų vykdoma e, programa kovai su diskriminavimu. Aš įsivaizduoju, kad ir e, lygybės generalinio direktorato žmonės pritars tokioms iniciatyvoms. Pirmininkė, suteiksiu žodį pranešėjai Kovačievui. Noriu padėkoti visų pirma visiems kolegoms ir komisijai už pasisakymus, už išsakytas mintis. Aišku, kad tai yra ne vienalytė bendruomenė, nėra sprendimo, kuris tiktų visiems. Ir galbūt aš nelabai džiaugiuosi girdėdamas tai, kad nėra realiai suderintas netoligus supratimo lygis tarp valstybių narių Europos parlamento komisijos. Mums reikia labiau sinchronizuoti savo veiksmus ir sprendimus. Per pasarosius 20 metų labai daug buvo kalbama apie veiksmų planus, strategijas. E, Romų įtraukties dešimtmetį, e, gerą politinę valią dėl integracijos ir taip toliau, tačiau um, mažai realių rezultatų. Aš tikiuosi, kad uh, dabar nebus taip pat, kad rezultatų bus mažai. Aš manau, kad tikrai turime surasti patį veiksmingiausią būdą sukurti palankę aplinką Romų įtraukčiai, kad būtų mažiau biurokratijos, kaip panas Matulas sakė, kad būtų daugiau supaprastinimo. Aš labai remiu tą mintį, kai eina kalba apie uh, ES indėlį į veiksmų šioje srityje, ypač būsto srityje. E, manau, kad kartais galbūt reikia ir šimtaprocentinio finansavimo, ne, e, ypatingai pradžioje, galbūt būtų galima pradėti ne nuo bendro finansavimo, o nuo šimtaprocentinio finansavimo. Ką čekų kolega sakė apie mokyklas, apie iki mokyklinį Romų vaikų lavinimą, tikrai tai labai svarbu, kad tai būtų daroma daugelį valstybių narių. Manau, kad tai būtų puikiai mintis, ypač turint omenyje, kad turime siekti integruoti tuos vaikus, kad jie e, mokėtų tą pačią kalbą kaip ir e, daugumos gyventojų vaikai. Ir ypač per šias integracijos dienas labai svarbu akcentuoti abiejų pusių norą e, skatinti tokią integraciją. Taigi dar kartą dėkoju visiems už pasisakymus. Čia mes netradome kažko tai labai naujo. Aišku, kad e, pagrindiniai siekiai yra švietimas, e, užimtumas ir padarus būstas, tačiau svarbiausia dabar ieškoti būdų užtikrinti geriausią rezultatą. Tai yra mūsų bendras tikslas ir labai raginčiau visas institucijas e, derinti savo veiksmus, taip pat ir e, pirmininkavimą perimsinčią Vengriją. Taip pat. On, on, uh, Ačiū, Andrija, man atrodo, tikrai puikiai pasikeitėm nuomonėmis šiuo vis aktu, e, didesnį aktualumą įgyjančių klausimų. Ir šiandien a, tik turiu priminti pakeitimo pateikimo terminą. I'm sorry, if, if, but that's something which is independent from us here. So the amendments deadline is 8 December. Taigi pakeitimo pateikimo terminas yra gruodžio 8 diena 18 valanda ir balsuosime regi komitete sausio mėnesio posėdė. Noriu dar kartą padėkoti visiems uh, kolegoms ir komisijos atstovams. Dabar periname prie penkto darbo atverkės punkto. Tai vėlgi yra keitimasis nuomonėmis su Europos komisijos atstovais ir ponu Mikel Landebasu, kuris yra regioninės politikos generalinio direktorato skiriaus teminis koordinavimas ir naujovės vadovas. Jis kalbės apie sanglaudos politikos indėlį į pažangų į augimą kas buvo pateikta e, spalio mėnesį. Taigi, ponė Landabasa, jums žodis. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mus į šį posėdį, kad suteikite galimybę pristatyti mm, šį komunikatą. Noriu e, pristatyti pagrindinius komunikato tikslus ir pateikti keletą bendrųjų veiksmų, kurios finansuojame pavyzdžių. Visų pirma, noriu pasakyti, kad šis komunikatas yra labai svarbus kadangi jį pasirašė keturi komisarai, kurie dirba inovacijų srityje. Tuo pat metu, kaip inovacijų sąjungos priemonė. Ir uh, buvo Lisabono strategija, dabar turime ES strategiją 2020 metams, tai vyksta kartu šie procesai ir tarp komisaro yra bendras sutarimas dirbti šioje srityje iš vien, judėti į priekį, yra reali valia toliau užtikrinti koordinavimą ir sinergiją tarp visų veiksmų, kurie vykdomi šioje srityje. Mes galvojame, kad šiuo komunikatu mes aiškiai parodome, kokia galėtų būti mūsų bendra politika dėl 2020 metų impulso. Labai svarbu galvoti apie regioninę ir vietos valdžią. Tai yra labai svarbu, norint užtikrinti 2020 metų strategijos tikslų gyvenimą vietoje. Labai svarbu pagerinti valdyseną, kurios galbūt anksčiau nebuvo ankstesnėse ES vizijose, pavyzdžiui, kaip Lisabonos strategijoje. Šis komunikatas taip pat turėtų sukurti praktinės gairias, numatyti priemonės įrankius, kaip panaudoti uh, sanglodos politiką inovacijų srityje, kad būtų galima sukurti gairias nacionaliniai, regioniniai valdžiai, būtent kaip būtų galima geriau panaudoti tas lėšas. Ir šio komunikato Pirmasis tikslas būtų būtent um, palankiai pristatyti išmaniosios specializacijos strategijos pranašumus. Apibendrinant komunikato pagrindinės mintis būtų trys pagrindiniai žodžiai, galbūt minimi išmanusis, pažangusis, esminis, uh, kad būtų galima, kaip būtų galima uh, sanglaudos politiką panaudoti inovacijai kad būtų galima gauti geriausią rezultatą. Ir galiausiai šį komunikatą būtų galima laikyti pagrindiniu žingsniu link mm, visapusiško finansavimo srautų iš komisijos link inovacijos skatinimo, ar tai būtų bendrijos inovacijos programa, ar tai būtų Europos regionės plėtros fondo panaudojimas konkrečiai. Labai svarbu pažymėti, kad inovacijos visai neseniai pripažintos kaip esminis um, elementas bet kokiuose ekonominės raidos uh, veiksmų planuose, bet kuriame regione. Ir visai nesenėje BPO paskeltoje ataskaitoje yra taip pat viešoji politika pripaži, pripažįstama kaip naudinga priemonė toje srityje, kuomet reikia kovoti su rinkos trūkumais, kur siekiama užtikrinti efektyvumą visoje teritorijoje, kad būtų ne vien tik tai kažkokios tai, vienas, kažkokios tai atskiros izoliuotos vietovės, kur būtų aukštųjų technologijų centrai, kad visa tai būtų paskleista po visą teritoriją. Tai būtų pagrindinės tokios mūsų komunikato idėjos. O po to būtų galima toliau kalbėti jau konkrečiau apie išmanų augimą ir, ir sanglaudos politikos panaudojimą. Uh, Visų pirma, reikia kalbėti apie tas bazinės sąlygas, kur, dėl kurių bus derana, deramasi. Mes galvojame nacionalinėse reformų programuose, kurios bus rengiamos per kitą raundą kitais metais. Šiame komunikate nėra kalbama apie bazinius mokslinius tyrimus. Čia kalbama apie inovacijas plačiaja prasme. Kalbama apie regionės inovacijų sistemas, sąveiką tarp privataus ir viešojo sektoriaus, kuriant žinių centrus, ar tai būtų universitetai. Ar ar kompetencijų centrai. Tai yra privataus ir viešo sektoriaus partnerystės, ta savoka, kuri atveria inovacijas, kad tai būtų daug plačiau, ne vien tik tai technologijos, kad tai būtų taip pat ir naujieji gamybos organizavimo būdai, inovacijos paslaugose ir taip toliau. Aš po minutėlės Jums papasakosiu plačiau apie tai. Taigi, tos sąveikos privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės savoka ir uh, Um, žinių trikampis, tai yra esminiai elementai, tai yra šio komunikato dvasia. Svarbiausias dalykas, ką reikia pabrėžti tam, uh, kad būtų lengviau suprasti, kodėl reikalingas šis komunikatas ir kodėl dabar. Noriu pasakyti, kad pirmą kartą Europos anglodos politika ketvirtadalį savo biudžeto skiria inovacijų skatinimui tai beveik 86 milijardai eurų kuriuos bus galima panaudoti inovacijų skatinimui. Ir iš tų 86 milijardų eurų du trešdaliai tos sumos gali būti panaudota regionės ir e, nacionalinės valdžios. Ir dabar labai svarbu e, nubriežti gairias e, tos valdžios institucijoms, kad jos galėtų sumaniai ir veiksni, veiksmingai panaudoti šias lėšas. Labai svarbu išvengti dubliavimosi, madų vaikymosi politikos formavimo srityje. Mes nenorime, pavyzdžiui, biotehnologijų centrų, kad jie prisisteigtų kiekviename regione. Mes nenorime uh, silikono slėnio uh, principo taikymo kiekviename regione, nes tikrai negali būti tokio sprendimo, kuris tiktų visiems regionams vienodai. Kiekvienas regionas turi surasti savo kelią. Mes nes, nesiūlome kažkokių tai receptų, mes nesiūlome kažkokių tai kon, uh, fiksuotų planų, mes galvojame, kad kiekvienas regionas geriausiai žino savo situaciją, žino nuo ko pradeda ir turi pats ap, apsibriežti savo strategiją, kuri būtų būtų kitokia nei kitų regionų, nes būtų būtent pritaikyta to regiono specifikai tas pasiūlė Klintono ir Obamos administracijos e, patarėjai, kurie siekė plėtoti inovacijų klasterius. Jie pasakė, kad inovacijas negali diktuoti, inovacijas gali tik tai kultivuoti. Ir mes norime būtent tokį patį principą panaudoti ir savo komunikatę. Taigi, ar inovacijos yra esminis dalykas? E, taip. Ar tai yra aktualu e, mūsų regiono ekonominiai raidai? ar inovacija yra tiesiogiai susijusi su regiono augimu? Atsakymas yra taip. Tai taip pat reiškia, kad sanglaudos politika, Europos regioninė politika nekeičia savo tikslų, neiškraipo savo tikslų į, į sektorinius tikslus. Ne, inovacijos yra Europos regioninės politikos e, širdis, nes tai yra privaloma sąlyga mūsų regionams, mūsų įmonėms, kad jie galėtų e, įsitvirtinti konkurencijos sąlygomis. Ir todėl naujausi duomenys yra labai svarbus iš visų regionų. Ir matote labai aiškę koreliaciją tarp e, inovacijų lygio ir regionų augimo. Aišku, galima kelti klausimą, kas buvo pirma višta ar kiaušinis, tačiau Čia aišku galima ir diskutuoti, tačiau aišku, iš literatūros matyti, iš patirties politikos kūrimo aiškiai matyti, kad inovacijos yra esminis ingredientas, kuris lemia ekonominę raidą. Mums reikia ne vien tik tai kelių, tiltų, fizinės infrastruktūros, net ir tuose regionuose reikalinga ir inovacijos tam, kad jie galėtų plėtotis ir aukti laikui bėgant. Ir pabaigai labai trumpai norėčiau parodyti žemėlapį, kuris e, aiškiai atspindi, kaip e, Europos regioninė politika rutuliojosi, evoliucionavo ir su daug mažesniu paketu dešimt tame dešimtmetyje tik 4 procentai buvo skirti inovacijų skatinimui, o šiandien uh, 25 procentai iš 324 milijardų yra skirta inovacijoms. Taigi milžiniškas augimas tiek santykinė, tiek proporcinė savoka um, tų lėšų, kurios yra skirtos um, inovacijoms. regionai, nacionalinės vyriausybės. Turėkime omenyje, kad daugiau kaip pusė Europos regioninės plėtros fondo pinigų keliauja į nacionalinių vyriausybių rankas. Taigi Šie lygmenys turi parengti naujas strateginės priemonės, sprendimus, kaip investuoti tas lėšas, kadangi tai yra sudėtingas sektorius. Čia eina kalba ne vien apie kelių tiesimą ar tiltų statymą. Čia yra visiškai kitas dalykas. Čia reikia atverti protus naujoms mintims. Taigi, jeigu norime panaudoti regionų potencialą Europoje, reikia vertinti, kaip atrodo mūsų politika kur šviesiau pavaizduota tie regionai, tuose, tuose regionuose reikia daug daugiau indėlio, kadangi čia yra mažiau galbūt um, lėšų, mež, menkesni žingsniai inovacijų srityje ir iš inovacijų um, studijos atliktos visai neseniai matome, kad mažiau nei pusė europinių įmonių yra laikomas novatoriškomis įmonėmis. Tai reiškia, kad mm, tai yra, būtų tokios įmonės, kurios pateiktų naujoviškus produktus ar paslaugas rinkai. Taigi tik tai pusė yra tokios e, no, novatoriškos įmonės. Uh, Taigi labai svarbu galvoti apie įmonės, e, tiek vartotojus, tiek gamintojus, e, bet taip pat ir apie universitetus, mokslo centrus ir taip toliau. Ir reikia formuoti politiką um, tikrai sudėtingoje srityje. Ir čia mes ir siekiame padėti nacionalinėms ir regioninėms valdžios struktūroms. Mes siekiame, kad komunikatas būtų naudingos gairės jiems. Na ir galiausiai apie rekomendacijas, kurios yra pateikiamas komunikacija. Čia aš irgi keletą pavyzdžių paminėsiu. Visų pirma, reikia sukurti didesnė, geresnė sinergija tarp pagrindų programų, bendrijos inovacijų programų, Europos regioninės plėtros fondo programų, inovacijų srityje. Ir čia, aišku, yra įvairių būdų, kaip būtų galima tai padaryti, nemindžiant viens kitam kojų, um, kad vienas kitą papildytų tie elementai, um, mokslo tyrimai, yra labai svarbus, jie turi būti aukštos kokybės, tarptautiniai, yra daug aglomeracijų Europoje, 30 regionų iš 271 koncentruoja pusę aukštųjų technologijų darbo vietų ir didžiąją dalį mokslo tyrimų pajėgumų. Uh, mes turime e, pastumėti viską į aukštesnį lygį, e, aišku, tam, kad būtų galima konkuruoti e, globalioje arenoje. Ir aišku, net ir mažos įmonės, aukštų technologijų įmonės per inovacijas turi imtis tos užduoties išgyventi globalioje ekonomikoje. Ir aišku, čia reikės inovacijų, įvairių inovacijų paremtų bendrųjų žinių adaptacija, ne vien tik tai moksliniais tyrimais, kurie būtų labai ypatingų novatoriškų sričių. Ir mes tikimės, kad iš tikrųjų čia bus puikus priemonių paketas, kurio galės pasinaudoti regionai. Mes taip pat sakome, kad daugiau dėmesio reikia skirti vadinamam finansiniam, e, vadinamai finansiniai inžinerijai, kad būtų daugiau e, paskolų, garantijų, e, cirkuliacinių fondų. Šiuo metu daug remiamasi vien tik tai subsidijomis, o reiktų ieškoti kitų e, finansinės inžinerijos teikiamų privalumų. Yra ir dar vienas dalykas. E, nors ir egzistuoja tokias programos kaip Interreg ir kitokios tarp regioninio bendradarbiavimo programos, čia reikia siekti dar toliau išnaudoti nepanaudotą potencialą. Turime užtikrinti, kad inovacijams skatinti būtų tinkamai panaudojami e, viešųjų pirkimų įstatymai. Turime geriau panaudoti pagrindų programos teikiamas galimybės ir e, daug labiau panaudoti švietimo mokymosi galimybės visoje Europoje, visose regionuose. Kad šis komunikatas būtų naudingas ir, ir praktiškai panaudojamas, mes sakome, kad e, nacionalinės vyriausybės ir regionai turėtų pamastyti apie visą virtinę sektorių, kalbėdami apie vadinamąjį išmanųjį augimą. Vienas iš e, tokių kelių būtų žengti vadinamųjų klasterių keliu. E, ta savoka pažįstama, ji nėra nauja. Kas nauja, tai e, pačias naujausias mintys šitoje srityje, kur sakoma, kad tie klasteriai turėtų visų pirma remtis e, pačia aukščiausia kvalifikacija ir kad turėtų daugiau tarpusavyje bendradarbiauti. Taip pat e, komunikate e, labai aiškiai matosi pavyzdžiai iš e, klasterių panaudojimo skirtingose šalyse, yra parengtos metodologinės priemonės, gairės e, regionams, kaip tokius klasterius kurti, kaip juos vystyti. E, čia įkvėpimas atėjo iš JAV, Ir visų pirma, iš mano jau minėto eksperto, kuris patarinėjo Klintono ir Obamos administracijoms, viena iš priežasčių, kodėl klasteriai yra svarbus, yra tai, kad 40 procentų yra darbuotojų yra koncentruoti būtent regionų lygmenių. Ir todėl e, daugelis ekspertų akcentuoja, kad dabartiniai mūsų kuriami klasteriai po truputį turėtų labiau orientuotis į globalę e, aplinką. Kitas labai svarbus elementas yra kurti verslui palankų uh, klimatą, atmosferą, kad ta atmosfera taip pat būtų teigiamai nusiteikusi inovacijų atžvilgių. Yra ir kitų būdų spręsti šią problemą vidutiniams, mažoms įmonėms galima naudoti vadinamąjį voucherių mechanizmą. E, jis pasiteisino Olandijoje, Limburgo regione. Tie vadinamieji žinių voucheriai. Ten buvo sėkmingai panaudoti e, nes tinkama politika turi derinti iš vienos pusės e, aukšto lygio mokslo tyrimus, bet iš kitos pusės tam tikrą kitų, e, e, tam tikrą kitokį inovacijų skleidimą. ne visos e, įmonės turi savų pajėgumų atlikti tokius e, sudėtingus tyrimus ir e, tie žinių voucheriai kaip tik leidžia spręsti šią problemą. Galima būtų kalbėti ir toliau apie kitus veiksnius, apie tokius kaip rizikos kapitalo, galima kalbėti apie tinkamą bendradarbiavimą tarp universitetų ir universitetų įmonių ir verslo. Čia turime puikių pavyzdžių. Sakysime, Velse yra e, tokia praktika, kad universiteto absolventai iki trijų metų yra įdarbinami vietos įmonėse, Ir tokiu būdu į tą įmonę ateina pakankamai daug e, naujų žinių, bet tuo pat metu gauna naudos ir universitetas. Mes taip pat e, nacionalinių regioninių valdžių dėmesį atkreipiame į mokslo tyrimų ir infrastruktūros inkubatorių e, svarbą. E, Europos e, verslo tinklas, inovacijos centrai turi čia sukaupę 25 metų patirtį. Mes e, komunikate kalbame taip pat ir apie tam tikrą kūrybiškumo skatinimą kultūros industrijoje, konkrečiai dizaino srityje. Na ir pagaliau kalbame apie skaitmeninės darbo tvarkės svarbą, interneto panaudojimą, kad galima būtų į teritoriją atvesti žinias, kad žinios laisvai galėtų keliauti iš vienos vietos į kitą. Reikia pripažinti, kad e, tiems dalykams skirtas lėšas toli gražu ne visur yra pakankamai gerai panaudojamos, įsisavinamos. E, yra daug e, potencialo e, pasimokime vieniems iš kitų, e, mes bandome iš Briuselio e, tai paskatinti ir skaitmeninę darbo tvarkę. E, E, puikiausiai yra įgyvendinama, pavyzdžiui, Prancūzijoje, e, kur matome, kad e, egzistuoja privataus ir viešojo kapitalo iniciatyvos. Lietuvoje yra nebloga kompiuterizacijos, kompiuterinio raštingumo programa. 16 procentų Europos BVP e, yra išleidžiama per viešuosius e, pirkimus ir čia mes turime užtikrinti, kad įmonės e, ne tik leistų pinigus, bet ir skirtų juos inovacijoms. Na ir dar viena savoka, kurią mes bandome skleisti, yra išmanioji specializacija. Čia susiduria e, dvi mąstymo filosofijos. Iš vienos pusės ekspertai e, e, vadovaujami profesorius Forei priejo išvados, kad uh, išmoningos specializacijos strategijos yra iš ankstinė sąlyga regionų ir vietos e, valdžiai, kad ji suvoktų, kaip svarbu skirti inovacijoms atitinkamas lėšas. Tai leistų išvengti dubliavimuose, kad tarkime viename ar kitame regione iš 29 klasterių, kurių 19 įkūrė vietos valdžia, o e, kitas 10 centrinė valdžia, kad, e, bet jie tarpusavėje nesikalba. Taigi e, išmaningoji specializacija būtent leidžia skatinti inovaciją net ir tada, kada situacija yra nepalanki. E, egzistuoja taip pat ir kita mąstymo filosofija, kuri remiasi Fabricio Barka paremtų pranešimu, kur sakoma, kad e, išmoningoji specializacija leidžia e, Europos regionų politikos, politiką panaudoti inovacijų skatinimui. Būtent e, remdamėsi e, tuo mes ir skatiname e, regionų, politiką, regionų valdžią pasinaudoti tais procesais, ir mes sakome, kad e, mes esame pasiruošę jūs paremti šitame kelyje. Taigi e, šio komunikato tikslas yra žengti link, link tam tikros platformos, kuri padėtų regionams patarimais ir kuri paskatintų juos toliau dirbti šią kryptimį. Taigi ta, e, išmoningoji specializacija eina toliau negu kad 10-ojo dešimtmečio regionų inovacijų strategijos. Dabar mes norime, kad regionai susitelktų ties savo konkurencingais, e, e, konkurin, e, konkurencingumo pranašumais. Bet žinoma, tie dalykai neturi būti diktuojami iš centro, iš Briuselio ar iš sostinės. Tai e, kaip tik atvirkščiai e, procesas, e, kuris leidžia būtent vietos ir regionų valdžiai patiems apsispręsti, kaip geriausia išleisti pinigus siekiant inovacijų. Dėkoju. Pradėsime diskusiją. Pirmiausia, Markus Piper. Dank. Ačiū. Pone pirmininkė, dėkojame taip pat ir pranešėjai už pranešimą. Norėčiau užduoti Jums keletą klausimų. Regioninės plėtros komitete Turime pirmąjį tikslą vargingiausiams regionams, antrąjį horizontalų tikslą turime užimtumui ir trečiasis tarp valstybinis tikslas yra. Visi yra su tuo susipažinę. Manau netgi, kad per pastaruosius keletą metų pasiekėme gana neblogų ir netgi gerų tarpinių rezultatų įgyvendinant regioninę politiką. Ši politika puikiai veikia. Dabar jūs mums sakote, kad siekiate pažangaus augimo, tvaraus augimo pagal pagrindinės iniciatyvas 2020 strategijoje. Aš aišku pabandysiu gyventojams savo apygardoje paaiškinti, kodėlgi dabar visiškai yra apverčiama praeitie nuspręsta politiką. Tiesą sakant, mane nustebino, kad jūs netgi neužsiminėte apie regionų poreikius. Jūs nekalbėjote apie tai, kad reikia klausti regionų, ko jie pagydauja. Jūs čia kalbate apie JAV, apie Portugalijos, apie Junktinės karalystės modelius. Tačiau ar visą tai įmanoma pritaikyti Lenkijoje, Rumunijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, ar būtent tai reikalinga yra šių šalių regionams. Na, man ši analizė yra pernelyg skubota. Na, pasižiūrėkime. Toliau dabar augimas būtų priskiriamas ministerijoms, tvarus augimas kažkokiai tai kitai ministerijai būtų priskiriamas. Na, o mes pageidaujame daugiau atsakomybės suteikti Europos institucijoms. Ir regionų dalyvavimui didesnį dėmesį skirti. Tačiau jūsų pranešime visiškai netaip čia yra tai pristatoma. Atsiprašau, kad taip kritiškai esu nusiteikęs, tačiau bent jau man toks įspūdis susidarė. Komisija turės įrodyti, kad tai yra požiūris į apačios į viršų. Dabar panas Vaninis Tilaroj. Moment. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjai už pranešimą. Ar galėtume gauti šio pranešimo tekstą? Tikiuosi, kad e, galėsime dar susipažinti su šiomis skaidrėmis. Norėčiau pritarti tam, ką sakė kolega. Taip, šioje 2020 strategijoje iš visų regionų, iš valstybių narių tikimasi yra geriausių rezultatų ir kaip įmanoma geriau panaudoti skirtas lėšas. Visa tai turi būti atliekama naudojant pažangiasias technologijas, žaliasias technologijas ir, ir panašiai. Aš nežinau, ar komisijos siūloma strategija yra gera. Mes čia dirbame su teritorinė strategija, kuri buvo įtraukta į sutartį, į žalėją knygą. Tai gali būti vadinama klasteriais ar kitaip kažkaip taip reikalingi yra tobulinimosi centrai. Taigi bendradarbiavimas tarp programų, partnerystės čia labai svarbios ir be abejo infrastruktūros reikalingos čia taipogi būtų viskas labai gražu. Tačiau dabar visi einame prie tos pažangiosios, išmaniosios specializacijos. Per pastaruosius keletą metų pamatėme, kad Europos parlamentas taip pat ėmėsi labai daug iniciatyvų, buvo daug pranešimų parengta, ypač regioninės plėtros komitete bandėme pristatyti savo viziją. Aš siūlau labiau atsižvelgti į parlamento nuomonę. Čia slypi pavojus mums visiems atsidurti tam tikrame greitkelyje ir visi atsidursime uh, vienu metu tam tikrame taške pernelyg greitai ir nebūsime atsižvelgę į labai svarbius aspektus tokius kaip e, sanglaudos politika. Pernelyg skubotų rezultatų galime pasiekti. Jeigu eisime, dirbsime pernelyg greitai, tai tada dėrybose su valstybėmis narėmis, su regionais, su komisija praktiškai nieko nebus įmanoma suprasti, per nelik painu visą tai bus. Na, iš esmės idėja yra nebloga, mes tam pritarėme. Kolegos Karačev pranešimą turime parengtą šią temą, taip čia yra tikrai labai įdomių ir svarbių dalykų pristatyta, tačiau ar regionų generalinis direktoratas pakankamai atsižvelgia į galimą jų programų taikymą. Būtent todėl aš prašau jūsų skaidrų tekstą pateikti, nes nesu įsitikinęs, kad viską teisingai supratau. Ačiū. Pone Maner. Ačiū, ponė Pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti už šį labai įdomų pranešimą komisijos atstovui. Pirmiausia, dėl inovacijų ir dėl pačių diskusijų apie inovacijas norėčiau kai ką pasakyti. Mano manimu, diskusijos turėtų būti orientuotos į tai, kas bus po inovacijų etapo. Jeigu mes dabar palaikysime, remsime inovacijas, kursime naujoves, kaip visa tai bus komerciškai atspindėta, kaip, pavyzdžiui, tuo galėtume pasinaudoti santykiuose su JAV. Jeigu dabar galvotume apie rezultatus, apie produktivumą, tai mūsų rezultatai tikrai nėra tokie geri kaip JAV. Dabar kaip, kokių teisės aktų turėtume numatyti tam, kad geriausiai ES galėtų pasinaudoti naujovėmis. Sangaudos politiką aptariant reikėtų kalbėti apie inovacijas. Atrodo, kad Čia labai svarbu regioninę politiką traktuoti kaip, kad, pavyzdžiui, žemės ūkio politiką. Reikėtų atsižvelgti į daugiametę programų dimensiją. Kuo daugiau kalbėsime apie 2020 strategiją, tuo tai bus svarbiau. Labai svarbu yra atsižvelgti į regionų specializaciją, specifiką. Yra tokių regionų, kuriuose galima žalės, žalėje energiją plėtoti, inovacijas dėkti. Tai reikėtų panagrinėti ir tuo būtinai reikia pasinaudoti. Šios diskusijos labai naudingos ir tikrai reikia jas organizuoti. Kolegos kelia įdomių klausimų ir būtinai reikalingi jiems yra atsakymai. Manau, kad ateityje šios diskusijos bus tikrai aktualios. Kolega Šankel. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju už pristatymą. Apskritai, kalbant, e, filosofija, kuria remiasi tas e, pasiūlymas, e, yra prasminga Tačiau, e, kaip jau buvo sakyta, labai svarbu sugebėti paaiškinti tai mūsų piliečiams ir e, suinteresuotoms šalims. E, jeigu negalėsime jų patraukti į savo pusę, tai pažangos nepadarysime. Kitas dalykas, o kaip pamatuoti inovacijų sėkmę? ar pagal naujų sukurtų darbo vietų skaičių, ar pagal BVP, ar produkcijos augimą. Jūs taip pat minėjote, kad e, išlaidos nuo 4 procentų prieš 10 metų e, padidėjo iki 25 procentų. Ir gal galėtumėte kiek plačiau e, pasakyti, kaip e, inovacijų labai tą potencialą galima būtų regionų ir nacionalinių lygmenių geriau panaudoti. Na ir paskutinis dalykas, iš tikrųjų, klasteriai nepaprastai svarbus dalykas. Neseniai buvau Mannheime, ten veikia geras klasteris, e, bet ypatingos svarbos yra žinių perdavimas, perteikimas Iš tikrųjų, nedaug yra prasmės, kai žmonės tengiasi e, užsimti inovaciją savo regione, nežinodami, kas vyksta gretimame regione. E, klasteriai dėja turi tendenciją veikti e, savo uždarame pasaulėlyje, e, izoliuotai. Čia mums reikia daugiau pasitikėjimo Ir e, kaip ir kolega, aš taip pat e, norėčiau gauti jūsų skaidrių kopijas. Pirmininkė, e, mes gavome šio pristatymo tekstą jį išdalinsime ir turime pasakyti, kad tas pristatymas, aišku, yra susijęs su komisijos komunikatu, kuris spalio mėnesį buvo pristatytas jau konkurencingumo taryboje. E, taigi yra jau e, konkretus dokumentai, apie kuriuos čia kalbame. E, mes taip pat pereitą mėnesį išklausėme Olandijos uh, pietryčių e, pristatymą, kai jis kalbėjo apie ekosistemas, apie inovacijų poreikį regionuose ir akcentavo, kad daugelį regionų dabar nuo inovacijų projektų e, judama link e, platesnių regioninių projektų, kur vyksta regioninės inovacijos procesai. Dabar ponas Angurakis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jūs teisi, kai jūs e, sakote, kad mūsų komitete mes jau svarstėme šį klausimą keletą kartų. Ne pirmas įkį e, domimės tais dalykais. E, esu ir anksčiau sakęs tai, ką pasakysiu dabar. Aš e, nemanau, kad sanglaudos politika turėtų būti naudojama kitiems tikslams. Kitaip sakant, e, nepritariu tam, apie ką šiandien kalbame, kad sanglaudos politikos priemonės būtų naudojamos kitokiam augim, augimui, pavyzdžiui, išmaniajam augimui. Aš todėl noriu paklausti, o kaip tas iš, išmanusis augimas gali prisidėti prie sanglaudos politikos? Mes, mūsų komitetas, e, domimės sanglaudą europinių lygmenių. Ir, e, ponė pirmininkė, visi mes tai žinome, kad mums rūpi galutinis produktas. Kai kas e, apie tai jau kalbėjo, e, kai klausė, o kokios bus inovacijos pasiekmes, kas turi būti, kas turi vykti po inovacijų. Mes visi žinome, kad yra tam tikri mokslo tyrimo projektai, bet mums reikia, kad regionai galėtų pasinaudoti masto ekonomikos vaisiais. Įtariu vienok, kad daugumas regionų tokios masto ekonomikos sąlygų sukurti negali. Ir tokiu būdu negali pasinaudoti inovacijų vaisiais. Ir jūs e, žinote, pavyzdžiui, e, kad yra tam tikri rodikliai, sakysim, patentų ar inovacijų skaičius, pagal kuriuos, pavyzdžiui, matome, kad ypatingos pažangos šalyse tokiuose kaip Portugalija padaryta nebuvo. Yra ir dar vienas nerima keliantis dalykas, e, kurį aš girdėjau ir e, kuris mane nustebino. Aš išgirdau, kad turime tam tikrose regionuose nustatyti specifinius e, inovacijų prioritetus. Bet man įdomu, o kas juos nustatinės, kas juos stebės, kontroliuos, kas tikrins, ar nėra tenai dubliavimuose. Na ir dar vienas dalykas. Kalbame apie išteklių taupimą. Ir e, esu nustebęs, girdėdamas, kad apie tai iš vis nieko nebuvo pasakyta. E, nieko nebuvo pasakyta apie regioninių inovacinių programų koordinavimą ir e, jo nebuvimą. Tad e, kodėl negalėtume vis tik į e, pagrindų programos poveikį regionams paanalizuoti, ir, o vietoj to, kad pradėtume vėl nuo nulio. Žinau, kad gal užtrunku per nelik ilgai, bet noriu pasakyti, kad manau, kad visų pirma mums reikia pažvelgti į regionų tikruosius poreikius. Prieš keletą dienų sustikau su profsąjungo atstovais iš prancūzų kompanijos Alcatel. Ir e, ten kalbėjome apie tai, kad dėl globalizacijos, dėl to, e, kokioj situacijoje atsidūrė mūsų ekonomika, telekomunikacijų srityje ypatinga konkurencija dabar jaučiame iš Kinijos pusės. Ir čia man iškyla klausimas, ar, ar nevertėtų regionams e, sustelti ties e, tokių klausimų sprendimu. E, nes e, gali atsitikti taip, kad sanglaudos politikos e, lėšas bus išleistos mokslo tyrimams. Pirmininkė, bet jūs ko gero prieštaraujate savo kai kalbate apie būtinybę konkuruoti su e, Kinija ir ko gero čia inovacijos galėtų rimtai prisidėti. Ačiū. Noriu padėkoti ponui Landabasui už e, jo pristatymą. Jis turbūt teisingai pabrėžė, kad ekonominė finansinė krizė išryškina tai, jog svarbu investuoti į mm, inovacijas ES ir padėti tiems regionams, kurie atsilieka. Manau, kad turint omenyje ES strategiją 2020 metams labai svarbu įtraukti vietos valdžią. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tą mintį, kad vietos regionės valdžios veiksmų efektyvumas yra vis dar pakankamai ribotas, ypač tuo met, jei mm, jie tik tai yra mm, kitų idėjų vykdytojai, bet neprisėda prie įvairių bandomųjų projektų kūrimo. Taip pat noriu pasakyti pana Vanistelroj, kad komisija turėtų atsižvelgti į tai, ką mes Europos parlamente rengiame ir tvirtiname. Mes e, esam labai artimi vietiniam lygmeniu, aš manau, daug artimesni e, vietos e, valdžiai, vietos situacijai nei, pavyzdžiui, komis, Europos komisija. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia sukurti palankę aplinką inovacijoms, taip pat ir verslo srityje. Manau, kad yra dar kai kurių valstybių narių, kurios nesupranta, kokį esminį vaidmenį vaidina smulkus vidutinis verslas tiek nacionalinės ekonomikos, tiek ES ekonomikos kontekste ir nepakankamai paramos ir todėl yra skiriama smulkiam ir vidutiniam verslui. Kaip Jūs ketinate įtikinti tokias nacionalinės vyriausybės, kad jos sukurtų reikalingas sąlygas tam, kad e, būtų puoselėjimas sveika verslo aplinka, kad būtų suteikta reikiama parama smulkiam ir vidutiniam verslui, kuris ypač užsijima, pavyzdžiui, mokslo tyriamąją veiklą. Tai pirmasis būtų mano klausimas. Antras mano klausimas būtų susijęs su ES sanglaudos politika, kuri kaip matome, siekia daugiau skatinti um, inovacijas, uh, numatant 86 milijardus eurų, iš kurių du trešdaliai dar nėra paskirstyti. Taigi aš norėčiau išgirsti iš komisijos uh, vertinimą, kiek efektyvu bus uh, tas lėšas panaudoti uh, regioninių vietos lygmenių. Ar mes galvojam, ar, ar yra galvojama, kad gerai yra naudoti sanglaudos politikos lėšas, o gal reikėtų dar papildomai padirbėti ir užtikrinti, kad tos lėšos būtų panaudotos efektyviai. Kolegos, jei daugiau e, parlamentarų nenori pasakyti, tuomet paprašysiu pono Landa Basu apibendrinti tai, kas buvo pasakyta diskusijose. Comments. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti uh, už išsakytą kritiką ir komentarus ir sureaguoti į jūsų mintis. Visų pirma, galbūt čia mano būtų kaltė tikrai nenorėjau pasakyti, kad mes norime kažkaip iškraipyti sanglaudos politikos tikslus, pakeisti juos tikrai ne. Pirmas tikslas, antras tikslas, trečias tikslas, jie išlieka. Mes stengiamės būtent iš ketvirto ir penkto RDF straipsnių pirmam tikslui, pirmam tikslui antram tikslui iš pirmo, antro, trečio straipsnių gauti maksimalę naudą. Būtent e, dabartinių programinių laikotarpių šis komunikatas tiesiog yra skirtas nacionaliniai regioniniai valdžiai, kad jie galėtų geriau pasinaudoti skirtomis lėšomis. Mes tikrai nenorime iškraipyti tikslų, mes tikrai nenorime kažkaip tai pakeisti šios politikos paskirties. Visa tai yra pasakyta sutartise ir mes laikomės to. Dabar keli pamastymai. yra nauja vizija Europai, kurią jūs paremite, tai yra strategija 2020 metams. Ir yra labai prasminga. Čia yra kalbama apie novatorišką, tvarę, įtraukiančią Europą. Mes galvojame, kad labai svarbu yra nuo pačio proceso pradžios pasakyti, kaip mūsų politika kuriai skirta ketvirtadalis ES biudžeto, prisidės prie tų pastangų, prie tos naujos vizijos įgyvendinimo. Ir komisija savo komunikate būtent apie tai ir kalba. Taip pat noriu pasakyti, kad mes tikrai nesiekėme iš Briuselio kažko tai propaguoti, kažko tai primesti regionams. Uh, Mm, tikrai nebus, kad kažkokie keli funkcionieriai ar akademikai kažką išras ir primes regionams. Tikrai visiškas, visiškai, visiška priešingybė yra komunikatas, būtent siekia požiūrio, kad būtų viskas iš apačios į viršų daroma. Patys regionai puikiausiai žino savo specifiką, jie žino, jie, ko jiems reikia, kokie yra tikrieji ištekliai, kas ateina iš Briuselio ir ką jie gali padaryti. Čia labai aiškiai yra pasakyta, ekonominė raida, kuri lemia sanglaudą, Būtent visoje literatūroje yra pasakyta, kad sanglauda yra paremta ekonominė raida, geros kokybės darbo vietomis, konkurencingose įmonėse, kurios gali atsilaikyti e, pasaulinės konkurencijos sąlygomis. Tai iš čia yra svarbi inovacija, tai yra visos ekonominės raidos esmė mūsų ekonominės sanglaudos esmė. Mes kalbame ne apie perskirstimą, ne apie tai, kad būtų daugiau ir didesnio kažko. Mes ypatingą dėmesį skiriame pirmajam tikslui. 80 procentų mūsų lėšų nukeliaus tiem, kuriems jų labiausiai reikia. Tačiau jiems reikia ir inovacijų. Net ir pačiuose tolimiausiuose periferiniuose regionuose tų inovacijų reikia. Aš noriu štai e, sureaguoti į kolegos iš Graikijos komentarą. Uh, tikrai turime didžiu, didžiulių e, pasiekimų Šiaurės Egėjo e, regione arba, pavyzdžiui, Makedonijoje. Inovacija yra labai svarbi ir tose regionuose. Tai yra privaloma sąlyga daugeliu įmonių, kad jos išliktų konkurencingos, kad jos galėtų toliau kurti darbo vietas, išlaikyti produktivumą ir gauti pajamas. Toliau sureaguosiu į pono Vanistelroj pastabas. Galbūt aš nepakankamai išdėščiau aiškiai savo mintis, gal laiko pritrūko. Tikrai jūsų pranešimas mus labai įkvėpė, Ir tikrai mes jį panaudojame rengdami savo komunikatą, ypač ten, kur kalbame, kalbame apie sinergiją įvairių finansinių um, priemonių, kurios gali būti skirtos inovacijoms skatinti. Ir komun, savo komunikate komisija nori įrodyti, kad yra galimybė ir yra poreikis užtikrinti didesnį sinergiją tarp įvairių bendrijos finansavimo programų, pavyzdžiui, struktūrinių fondų ir taip toliau, kad būtų galima paskatinti inovacijas. Ir ponubelį taip pat noriu pasakyti, mes nekalbam vien apie mokymą mokslinius tyrimus, patentus, aukštasias technologijas. Mes kalbame apie smulkų į verslą, um, inovacijas, kurios būtų daromos uh, nedideliais žingsneliais. Tai yra rinkos nišės, uh, nišos, uh, kažkokios tai naujos rytis. Tai yra tos naujovės, kurios galėtų mums suteikti konkurencinį pranašumą, ypač mažoms įmonėms, kad jos būtų konkurencingos. Ir mes puikiai suprantame, kad du trešdaliai e, mūsų darbo vietų yra sukūriamas būtent tokiuose įmonėse. Kol kas jos aukščiausių lygmenių tarp e, kompetencijos viso mokslinio e, veiklos, kom, mokslinio tyrimų netaip plačiai atstovaujamos ir tą reikia paskatinti. Mes turime paaiškinti piliečiams, uh, Aišku, tai nėra lengva. Lengviau parodyti, pavyzdžiui, nutiestą kelią, jį gali paliesti, pačiupinėti ir nufotografuoti, pateikti laikraščiuose. Tačiau, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie inovacijas, labai sunku parodyti apčiuopiamą rezultatą. Jį nėra taip sunku pamatyti, tai, nėra taip lengva pamatyti, tačiau jis yra labai reikalingas. Ir todėl mes siekiame padėti savo gairėmis, savo uh, pasiūlymais, nes tikrai tai nėra nauji tikslai, tai yra tas pats ekonominės raidos tikslas. Tačiau panaudojant inovacijas, kadangi mes galvojame, kad tai yra absoliučiai būtina. Manau, kad jau pakankamai papasakoju apie tikslus. Mes galime jums tik tai pritarti, kad reikia daugiau mokymosi ir dalymosi patirtimi ir žiniomis tarp regionų. Ir kodėl aš norėjau parodyti jums pavyzdžius, aš norėjau jums parodyti, kad mes tikrai esame pasiryžę užtikrinti dalymasi pažangiają praktika, tačiau mes galvojame, kad tikrai nėra, nėra galimybių pritaikyti vieną modelį visur, kadangi kiekvienas regionas yra specifiškas, skirtingas, kiekvienas regionas turi išsiaiškinti, kokia jam bus tinkamiausia procedūra, strategija, kaip jie e, puoselė savo konkurencinį pranašumą, stiprins švietimą, kurs darbo vietas būtent e, sanglaudos politika, sanglauda reiškia, kad dėmesys sutelkiamas į tuos, kuriems yra sunkiausia gauti e, paramos iš pagrindų e, programos. Per inovacijas, per RDF mes tenksimės padėti tiems regionams ir toms vyriausybėms, kurie yra neturtingiausiose regionuose, kad jie galėtų taip pat pasiekti pažangos. Smart Growth Išmanusis augimas tai augimas, kuris remiasi žiniomis, kuris yra ilgalaikis, tvarus ir e, jo skatinimas e, yra susijęs su vystimosi skatinimu ir vėlgi tuose regionuose, kur to labiausiai reikia. E, kokie yra konkretūs prioritetai, kas kontroliuoja, kaip geriau koordinuoti regioninės inovacijų programas. Na, e, Briuselėje mes turime forumą, kuris e, vadinasi e, ekonominių pokyčių regionai, yra Europos žinių regionų formai. E, Visą tai suteikia galimybę mokytis vieniems iš kitų, egzistuoja platformos, kurios e, paremia sąsajas, mes turime greitaigius tinklus tinklus, kaip mes juos vadiname, e, kai kurie iš jų buvo mano skaidrėse paminėti, nors aš į smulkmenas nesileidau. Eina kalba apie regionus, kurie susėda e, drauge, vieni iš kitų mokosi ir paskui panaudoja e, tas lėšas, e, kurios yra prieinamos, pasinaudoja vieni kitų mintimis. Bet tai yra programas, kurių mes neprimetame, jie bendrauja kaip lygus su lygiais. Dėl valdysenos, dėl regionų ir regionų vietos valdžios. Iš tikrųjų, jūs artimiausiai esate prie vietos valdžios ir regionų valdžios. Ir e, mes neapsimetame, kad yra kaip nors kitaip. Jūs geriausiai ir žinote, e, kaip e, turėtų būti veikiama vietose. Mes tik tai stengiamės e, pabandyti patarti dėl e, pačio proceso, Išmanusis augimas, kaip jau sakiau, yra procesas iš apačios į viršų, kurio varomosios jėgos yra privatus ir viešasis sektorius ir mes tik tai galvojame, kaip padėti judėti pirmin, pasiremiant inovacijų darbo tvarkę. Vienas iš svarbiausių elementų čia yra gera valdysena tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Vertikaliai vadinasi kad būtų tinkama sąsaja tarp regionų ir e, nacionalinės valdžios. Dažnai čia yra nesusikalbėjimo, aš jau minėjau klasterių pavyzdžius. Na, o kai kalbam apie horizontalų bendradarbiavimą, tai kartais ekonomikos, švietimo, mokslo ministerijos taip pat nesusikalbame ir mes e, jiems Paprasčiausiai sakome, kad norint skatinti inovacijas, veiksmingai skatinti inovacijas, turite kalbėtis e, tarpusavyje. Ir e, sėdėdami komisijoje kalbame apie tai tarp keturių komisijos narių, keturių generalinių direktoratų. Dabar e, dėl įvertinimo aš. E, Nesakau, kad mūsų atliktas įvertimas yra geriausias, koks yra įmanomas, tačiau e, komunikate e, ir darbo dokumente mes sakome, kad jeigu inovacijose norime būti veiksmingi, tai vertinimas yra ypatingai svarbus elementas. Tam, žinoma, reikia rodiklių, mums reikia išlaidų kategorizavimo E, bet mes suprantame, kad galime nuveikti daugiau, dar reikia labai daug nuveikti, mums reikia tinkamų vertinimo priemonių, e, e, kuris padėtų mums renkti politikos patarimus e, veiksmingiau. E, tačiau, e, žinoma, įvertinimas priklauso taip pat nuo valstybių narių noro, sutarimo su mumis kurti bendrus rodiklius, kuriais galima pamatuoti Ir visa tai prisideda, žinoma, prie pažangos e, įvairiuose sektoriuose, tame tarpe e, smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriuje. Taigi, ponia pirmininkė, e, stengiausi atsakyti į visus klausimus, kuriuos užsirašiau. Pirmininkė, dėkoju. Kaip matote, iš tikrųjų inovacijos. Uh, yra labai svarbi tema visiems, kai kam e, jos sukėlė tam tikro nerimo, e, kada jie kalbėjo apie sąsąją su sanglaudos politika. E, kiti sakė, kad inovacijos yra būdas užtikrinti Europos konkurencingumą ir išlaikyti darbo vietas, kad jos nebūtų prarandamos. E, globalioje ekonomikoje. Todėl, e, kada regijo generalinis direktoratas ar komisija apskritai e, darys kitus žingsnius inovacijų politikos rytyje, mes būtume dėkingi, jeigu komisija atvyktų pas mus ir pristatytų tai, ką jie siūlo ir taip pat informuotų mus apie tai, kas vyksta valstybių narių. Lygmenių mes suprantame, mm, kad konkurencingumo taryboje e, į šį komunikatą buvo iš valstybių narių pusės sureaguota labai teigiamai. Taigi ir mes labai norėtume būti nuolatos informuojami apie, apie jūsų planus. Dėkuoju Jums už šios dienos pasisakymą. O dabar, kolegos, galėtume pereiti prie šeštojo darbo tvarkės punkto. E, turime pasikeisti nuomonėmis apie Europos aktyvaus senėjimo metus, tai yra Lambert van Nistelrooy tema, tad prašom, jeigu norėtumėte savo mintis pristatyti, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis darbo atvarkės klausimas yra netoks sudėtingas kaip kad ankstesnis. Kalbėsime apie teminius metus, kuriuos Europos komisija norėtų skirti naujai veiklai, kuri būtų skirta vis didesniai visuomenės grupiai. Uh, Europos Sąjunga yra visuomenės senėjimo čempionė pasaulyje, bet lygiai taip pat e, ji yra ir demografinio gyventojų skaičiaus mažėjimo čempionė. Turėtume gerai apmastyti šią situaciją. Vis, daug, vis mažėja gyventojų skaičius. Štai pavyzdžiui, pasižiūrėkime į Rumuniją, į buvusią rytų Vokietiją, į tam tikrus e, Prancūzijos regionus, matome, kad e, gyventojų skaičius mažėja. Jie traukiasi iš šių vietovių, net ir mano apygardoje. Niderlandų Brabanto provincijoje pastebimas gyventojų skaičiaus mažėjimas. Taigi dabar e, į keturias dalis savo pranešimą suskirščiau. Pirmiausia, reikėtų galbūt keisti pavadinimą šių metų. Taip, Europos aktyviaus senėjimo metai, bet kartu reikėtų taip pat skatinti ir solidarumą tarp kartų. Iš esmės nereikėtų kalbėti vien tik tai apie seniorus. Reikėtų ypač didelį dėmesį skirti solidarumui tarp kartų. Žinome, kad vis mažiau uh, aktyvių darbo rinkoje asmenų yra. Na ir ateityje svarbiausias principas galbūt bus solidarumas tarp kartų. Nereikėtų pamiršti viso konteksto. Taip, aktyvus senėjimas yra labai gerai, ambicingas pavadinimas, tačiau kartu nereikėtų pamiršti ir solidarumo tarp kartų. Be abejo, Tai yra susijęs su aktyviu regionų dalyvavimu, su ES numatytais instrumentais, kuriuos mes galime naudoti. Na ir aišku, informacijos ir komunikavimo ir technologijos. Apie tai daug yra kalbama, tačiau uh, tai nėra dar galutinai išnaudota. Tai yra visos e, paslaugų teikimo, pavyzdžiui, internetu galimybės nėra išnaudotos. Kitas e, dalykas e, dabar užduosiu iš karto klausimą kolegoms, ar reikia čia kalbėti apie pinigus, apie finansus. Aktyvus senėjimas. Labai ambicinga tema šiems metams. Tačiau be pinigų toks ambicingas tikslas be finansavimo, kažin ar būtų prasmingas. Taigi iš karto kyla, kyla finansavimo klausimas. Galbūt reikėtų mažiausiai 10 milijonų eurų, tarkim, skirti e, šiems metams ir nereikėtų apsiriboti vien tik tai ambicingais pavadinimais. Nereikėtų, kad ši iniciatyva išliktų labai įdomi vien tik tai popieriuje, bet konkrečiais finansiniais įsipareigojimais nebūtų atspindėta. Aš žinau, kad kolegos e, kalbės apie pensijas. Aš apie tai čia nekalbėjau ir apsiribojau bendrąją tematiką. Ačiū. Dabar žodį suteiksime poniai Ponas Zabarater, šešėliniai pranešėjai. Pone pirmininkė, mėly kolegos. Europos komisija parengė projektą dėl aktyvaus senėjimo. Taip, tai yra sveikintina iniciatyva nacionalinės bei regioninės politikos turi atsižvelgti į e, visuomenės senėjimą, į problemas susijusias su vyresniais gyventojais. Šios iniciatyvos tikslas būtų remti valstybių narių pastangas bei vietos ir regionų valdžios institucijų pastangas tam, kad senėjimas taptų aktyvesniu. Reikėtų mobilizuoti visuomenės grupę, kuri yra vyresnė nei 55 metai. Reikėtų čia solidarumų tarp kartų taipogi remtis pasiūlymas, aišku, labai gražų vaizdą ES nupiešia, ypač kai tai yra susiję su solidarumu. Kaip e, šešėlinė pranešėja džiaugiuosi nacionalinių vyriausybių didesnių dalyvavimų bei regioninių ir vietos valdžios institucijų aktyvesnių dalyvavimų šiuose iniciatyvose. Jeigu sutarsime dėl šio nuomonės projekto, tai galėsime jį ir patvirtinti. Vietos bei regionų valdžios institucijos yra geriau susipažinusios su situacija, konkrečia situacija. Labai džiaugiuosi, kad pavadinimas buvo išplėstas ir dabar yra atsižvelgiama taipogi ir į solidarumą tarp kartų. Labai gerai, kad taip buvo padaryta šio projekto tikrąją dvasę tai atspindi. Kalbama čia ne vien tik tai apie vietos ir regionų valdžios institucijas, kalbama čia apie ir apie nevyriausybinės organizacijas. Reikėtų taipogi minėti ir nevyriausybinės organizacijas, kurios ypač svarbios šioje srityje. Ačiū. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Iškelti klausimai tikrai labai svarbus, tikriausiai visi tam pritarsite. Nekartosiu to, kas buvo pasakyta. Penktajame sanglaudos pranešime yra minimas senėjimas bei senėjimo keliami iššūkiai Europos lygiu. Labai gerai, kad šiuo lygiu yra iššūkiai identifikuojami. Kaip kolegos jau ir sakė, labai svarbu yra suprasti miestų vaidmenį įgyvendinant programas. Taip pat nacionalinių koordinatorių vaidmuo galėtų būti kaip kontrolierių arba prižiūrėtojų programų įgyvendinimo srityje. Ką galime padaryti Europos lygių? Galėtume keistis gerąją praktiką. Kai kurie regionai jau dabar susiduria su senėjimo problema tinkamo valdymo, tinkamo elgesio programos jau yra čia inicijuotos. Finansinis programos aspektas taip, tikrai galbūt neblogai būtų turėti daugiau finansavimo. Tačiau per sanglaudos politiką galbūt galima būtų bandyti spręsti senėjimo keliamas problemas. Penktasis senėjimo pranešimas kaip tik ir akcentuoja tai. Senėjimas kelia problemų ir sveikatos priežiūros srityje Europoje. Galėtume pagalvoti kaip socialinio fondo lėšos galėtų būti čia panaudotos šiam sektoriui. Bendrai paėmus džiaugiuosi tokiu pranešimu, manau, kad pranešėjas puikiai parengė, atliko savo darbą ir iškėlė tikrai esminius klausimus. Turime dar du kalbėtojus, ponas Alen Kadek ir Barbara Debron. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti mūsų jaunajam kolegui Lambertui Van Nisterojų už atliktą darbą e, senėjimo srityje. Aktyvaus senėjimo, senėjimo klausimas yra ypač svarbus Prancūzijoje. Aš esu vietos valdžios institucijos narys. Mes dirbame su pagalba pagyvenusiems asmenims bei jų įtrauktimi. 60-70 procentų mūsų biudžeto, vietos valdžios institucijos biudžeto užima tokios programos. Europos aktyvaus senėjimo metų tikslas yra skatinti valstybių narių, e, socialinių partnerių, pilietinės visuomenės, vietos ir regionų valdžios institucijų programas tam, kad pagyvenę asmenys būtų įtraukti į darbo rinką. Reikėtų pagalvoti apie bendradarbiavimą atitinkamą tam, kad e, būtų kovojama su socialinėmis e, pagyvenusių žmonių problemomis. Prancūzijoje buvo pensijų reforma atlikta pensijinis amžius pratestas. Na, aišku, sunku buvo tai padaryti, bet galiausiai pavyko tai padaryti. Viešosios institucijos turėtų turėti gerosios praktikos pavyzdžių įgyvendinant programas. Socialinės bei teritorinės sanglaudos srityje šis pranešimas taip pat yra labai įdomus ir naudingas. Ačiū, dabar žodis Barbarai Dibron. Ačiū. Visų pirma, noriu pasveikinti tą mintį, kurią pasakė panas Vanistelroj, kad um, vyresni žmonės prisideda prie visuomenės. Labai dažnai, kai kalbama apie demografinius iššūkius, um, pagyvenę žmonės yra pristatomi kaip iššūkis visuomeniai, o ne kaip uh, indėlis į visuomenės raidą, kaip uh, Aš manau, kad labai svarbu yra kalbėti apie solidarumą tarp kartų ir mm, Ispanijai pirmininkaujant buvo surinkta konferencija Ispanijoje, kur buvo kalbama būtent apie aktyvų įsenėjimą, solidarumą tarp kartų, nevyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų indėlį ir kartų platforma taip pat turėjo galimybę pristatyti savo mintis, ką reikėtų nuveikti šioje srityje. Kalbant būtent apie solidarumą tarp kartų, jo propagavimą, reikėtų paminėti puikų projektą, pavyzdžiui, mano apygardoje, kur su nedidelė pinigų suma vykdomi puikūs projektai, rodant labai puikų solidarumą tarp kartų, atsižvelgiant į demografinius pasikeitimus. Vyresni ir jaunesni žmonės suburiami kartu visuomenėje, kur šeimų struktūra jau nebėra tokia, kaip anksčiau buvo Anksčiau šeimų modelis e, lėmė, kad būtent solidarumas tarp kartų, bendravimas tarp kartų buvo kasdienio gyvenimo realybė. Ir to, to, iš tikrųjų tokie projektai, kai buvo gyveninti mano apygardoje, parodė, kad e, norint paskatinti supratimą tarp kartų, netiek jau daug ir reikia nuveikti. Ir iš tikrųjų, sprendžiant, pavyzdžiui, narkotikų problemą ir e, kitus klausimus, e, buvo labai daug ko pasiekta, tai e, būtent įtraukiant vyresnius žmonės, keičiantis, užtikrintant tuos ryšius tarp kartų. Buvo daug įvairių renginių, diskusijų, tikrai buvo nuveikta daug su nedidelė lėšų suma. Panas Vanistaroj sakė, iš tikrųjų, būtų galima čia pasirinkti keletą kelių rodiklių. Pavyzdžiui, vienas iš jų būtų tai, kas gražiai skamba popierėje, tačiau iš tikrųjų mm, galbūt tik tai apsiribuojama keliomis konferencijomis per metus ir, ir tiek. Manau, kiti variantai galėtų būti tikrai puikus tramplinas naujoms e, programoms, pavyzdžiui, neįgalio, e, e, negalios projektas, kur buvo iš tikrųjų paskatinta pas, nauji pasiūlymai iš komisijos, pavyzdžiui, priimti direktyvą dėl dėl lygybės, kur kalbama ne vien tik tai apie um, prekių paslaugų sektorių žimtumą, buvo tikrai daug platesnės sritis paimta. Ir 2012 metai yra teminiai metai, aš manau, iš tikrųjų būtų galima pratesti socialinės įtraukos metus, kurie buvo šiemet ir kiti metai savanoriško darbo metai galėtų būti labai svarbus, būtent kalbant apie aktyvų senėjimą ir kartų solidarumą. Tai galėtų būti būtent puikus puikus metai apsivainikavę puikiais projektais. E, tai galėtų būti puikus tramplinas tolesniai politikai formuoti tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu, užtikrinant solidarumą tarp kartų. Ačiū, Šonkelį. Dėkui. Visų pirma, noriu pasakyti, kad man tinka pavadinimas. Eina kalba apie aktyvų senėjimą. Ir šis e, pavadinimas e, taikytinas visiems. Antra, reikia galvoti apie aktyvų senėjimą prieš pastatant neaktyviam. Ir vėlgi tai taikytina visoms kartoms, ypač kai kalbama apie fizinį aktyvumą ir reikia mums tam tikrų e, sporto fizinio aktyvumo rodiklių Ir žinoma, tie, kurie užsima aktyvę veiklą, tai tas tęsiasi visą gyvenimą ir e, atvirkščiai, kurie to nedaro, tai jiems kyla įvairiausios sveikatos problemų ir taip toliau. Dar vienas dalykas - aktyvus senėjimas reikštų kad, e, tarkim, baigus jiems darbinę veiklą, jie tada daugiau keliaus, e, užsiims e, laisvanorišką veiklą. Ta reikėtų akcentuoti. Tai yra, taip sakant, gyvenimo stiliaus, gyvenimo būdo pasirinkimas E, reikėtų, kad tai, e, tas pasirinkimas vestų prie ilgesnio ir e, sveikesnio gyvenimo. Ir sutinku su Lambertu. Jeigu turime laisvanoriškumo metus, socialinės įtraukos metus, aktyvaus senėjimo metus, tai tada turėtume prieš skelbdami kažkokius tokius teminius metus atlikti tam tikrus iš ankstinius projektus, bandomuosius projektus, patikrinimus. Ir tada galėtume sakyti jų pagrindų, kad turime elgtis vienai per kitaip. Prieš e, suteikdama žodį pranešėjai noriu paklausti, ar Europos komisijos atstovai nenorėtų pasisakyti. Ačiū pirmininkė, aš tik tai e, atsakysiu į klausimą apie biudžetą. E, jūs žinote, kad e, konkretaus biudžeto tiems aktyviaus senėjimo metams nėra paskirta, yra įvairių finansavimo galimybių. Eina kalba apie 4 milijonus eurų komunikacijos ar informaciniai kampanijai. Paprastai e, teminiams metams tai yra įprastinė suma. Na, o paskui galima finansuoti įvairias e, aktyvaus senėjimo e, ar su aktyviu senėjimu susijusias veiklas ar projektus. Mes, pažiūrėjau, siūlome, kad jau dabartinėse e, programuose daugiau dėmesio e, prioritetas būtų e, skiriamas būtent aktyvaus senėjimo komponentui, kad galima būtų surenkti atitinkamus renginius ar užimtumo generalinio direktorato kompetencijos rytyje ar kitų direktoratų kompetencijos e, srityje. E, ir turiu pasakyti, kad konkretos biudžeto nėra, bet ir pernai inovacijų metais taip pat nebuvo skirta šiai temai specialaus konkretos finansavimo. E, ponas Van Nistelrooy. Ačiū, dėkoju visiems kalbėjusiems už pasiūlymus. Manau, kad tikrai e, jų dėka galima būtų patobulinti pranešimą. Pasižymiu, kad daug kas pritarė mano parengtam pranešimui. Manau, kad didžiausias dėmesys bus kreipiamas realiems faktams, nes būtent kitų, per kitą, kitų metų pirmąjį pusmetį komisija mums pateiks konkretesnių pasiūlymų šiuo klausimu. Kol kas galėtume šiek tiek atsikvėpti, gal iki gruodžio 18 dienos, galbūt iki šiek tiek vėliau, kol bus galima pateikti e, pakeitimus. Dabar dėl finansavimo. Reikėtų finansuoti matomas aiškės rezultatų teikiančias programas, nereikėtų pasiklysti biurokratijoje. Reikėtų didelio aiškumo, nes be aiškumo, ko gero, nepasieksime rezultato. Pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas finansam. Jeigu kitų metų pradžioje pamatysime, kad pakeitimai, visi siūlomi pakeitimai yra geri, tai kitų netgi ir neteiksiu. Dėkoju. Vienintelis dalykas, dėl ko turime apsispręsti, tai terminas pakeitimams teikti aš siūlyčiau iki 8 gruodžio dienos 6 valandos vakaro nustatyti šį terminą. Jeigu viskas bus gerai, tai galėsime balsuoti sausio mėnesį. Taigi 8 diena 6 val. vakaro. Dabar e, septintasis darbo atvarkės punktas. E, mūsų airių kolegos e, paprašė, kad mes paragintume komisiją pasikeisti nuomonėmis apie taikos programą. Airijai turime ponę Agnes Lindemans iš Europos komisijos su mumis. Ir nepaisant visų tų triukšmų e, diskusiją pratesti, paprašysime, kad ponia Lindemans ir pristatytų mums tą programą. Thank you, Madam Chair, for, uh... Ačiū, ponė pirmininkė, už kvietimą, kad sutikėte man galimybę informuoti uh, jūsų komitetą apie tai, kaip ES remia taikos pro, uh, procesą Airijoje ir Šiaurės Airijoje. Finansinė parama per tarptautinį paramos fondą sudaro 1,3 e, milijardo eurų iš ES lėšų. Ta, e, jos e, skirtos trims programoms, kurias prasidėjo nuo 2004 metų. Ir kol kas e, nuo 94-ųjų skirta 349 milijonai. Aš turiu pasakyti, kad ES remia Šiaurės Airijos taikos procesą taip pat ir nefinansinėmis priemonėmis. Komisijos pirmininkas ponas Baroso buvo pirmasis e, iš vadovų, kuris apsilaikė e, apsilankė Šiaurės Airijoje 2007-aisiais po a, e, a, e, susitaikymo susitarimų pasirašymo. E, vėliau a, e, komisija buvo paraginta labiau įsitraukti į taikos procesą ir padėti pasinaudoti taikos kūriamomis galimybėmis. E, turiu pasakyti, kad e, darbo grupė, specializuota darbo grupė prisidėjo prie to, kad e, Airija iš tikrųjų yra labiau susijęs Europos Sąjunga, apsikeista pareigūnų vizitais, daugiau įsitraukta į septintosios mokslo tyrimų programos darbą Finansiškai mes e, matėme, kad į tarptautinį Airijos fondą nuo 99 metų e, įplaukė nemažai donorų lėšų. Šių metų balandžio mėnesį mes jūsų komitete e, dalyvavome svarstant pono Kelį pranešimą E, dėl ES indėlio į Airijų fondą. Tas pranešimas e, teigiamai atspindėjo fondų veiklą ir pabrėžė, kad e, tokia parama turėtų tęstis. Tuo pat metu Europos parlamentas parengė savo iniciatyvos pranešimą, kuriame analizuojama ES parama taikos procesui Airijoje ir ten taip pat labai teigiamai įvertinta taikos programa ir paramos fondas. Taip pat ir e, kiti Europos parlamento komitetai e, parengė savos iniciatyvos pranešimus šią temą, įskaitant ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą. Europos komisijos e, e, valdančioji e, institucija taip pat pateikė pakankamai daug teigiamų šio fondo panaudojimo pavyzdžių. Tuo pat metu yra pabrėžiama, kad taikos procesas yra ilgalaikis ir tokį įsikišimą dėrėtų tęsti. Būtų galbūt pravartu panaudoti keletą faktų nuo e, pačios e, e fondo veiklos e, pradžios 830 milijonų eurų buvo panaudota 6 e, tūkstančiams įvairiausių programų. Reikia pasakyti, kad 1,4 e, e, svarų, kurie yra investuojama, pritraukė papildomus 2,1 svarų iš kitų šaltinių. Iš pusantro milijono eurų e, daugiau kaip 1,1 milijonų yra ES indėlis. Tai leido finansuoti e, apie 12 tūkstančių projektų, pavyzdžiui, e, sukūrė 12 tūkstančių darbo vietų ir 9 tūkstančiam žmonių leido pakelti kvalifikaciją. Nors šie skaičiai yra įspūdingi, taikos programos ir airijų fondo poveikis yra didesnis negu kad tie skaičiai. Geriausiai tą poveikį atspindi tikriausiai kokybiniai rodikliai. Ir štai keletas pavyzdžių. Fondų veikla prisidėjo prie dviejų bendruomenių suartėjimo ir tarpusavio supratimo skatinimo. Abi priemonės e, padėjo e, išlikti e, taikos procesui, kada jisai e, buvo visiškai susilpnėjęs ir e, leido ir toliau e, palaikyti dialogą ir galų gale pasodinti abi pusės prie dėrybų stalo ir priimti atitinkamus sprendimus. E, tai taip pat atvėrė galimybės pasinaudoti taikos proceso e, kūriamomis galimybėmis. E, buvo sukurtas atitinkamos tarptautinio bendradarbiavimo struktūros ir dabar toks bendradarbiavimas jau tapo norma. Procesas iš apačios į viršų suteikia galimybę žmonėms pasijusti to projekto autoriais. Taip pat, e, kuriant taiką, buvo skaupta pakankamai daug patirties, kurią galima būtų panaudoti kitose pasaulio vietose. Ir būtent e, nu, savos iniciatyvos pranešimas ir kiti pranešimai renkti šiame parlamente akcentavo E, sukurtas taikos tinklas, kuriame dalyvauja suinteresuotos e, institucijos iš visos Europos ir plačiau. E, taikos kūrimo vaidmuo ir vietos valdžios vaidmuo buvo apsvarstyti dviejose konferencijose ar seminaruose. Keletą žodžių apie E, Airijos e, taikos fondo ateitį. Jūs turbūt girdėjote, kad po šių metų neketinama prašyti tolesnio indėlio iš donorų į šį fondą. Tačiau yra pripažįstama, kad dar reikia daug ką nuveikti, e, dirbant su e, dviem bendruomenėmis. Ir Airija bei Junktinė karalystė e, kreipėsi į e, komisiją, klausdami, ar bus galimybės toliau paremti tokią veiklą. Apskritai komisija labai teigiamai e, vertina fondų veiklą ir e, norėtų išgirsti tarybos ir Europos parlamento nuomonę apie tai, kaip galima būtų paremti tų fondų veiklą nuo 2010 iki 2013 metų. Tai yra e, per likusią finansinę perspektyvą. Dėl kitos finansų perspektyvos mes taip pat tikimės e, pokalbių su Europos parlamentu ir taryba. Dėkuoju Jums uždėmesį ir e, lauksiu tolesnės diskusijos ir klausimų. Dėkuoju, ponė Debrin, pirmoji pasakys. Dėkuoju, e, noriu padėkoti poniai Lindemans už tai, kad atvyko ir e, pateikė šį pristatymą, taip pat už gerus žodžius, kuriuos ji pasakė e, ir apie mano renktą pranešimą čia parlamente. Noriu taip pat e, padėkoti mūsų komiteto pirmininkiai, poniai Hübner, kuri, e, būdama komisijos narė, suvaidino svarbu vaidmenį, ne tik skatindama taikos programą, e, atvykdama, pasižiūrėti, kaip tie projektai gyvendinami vietose ir pažiūrėti, E, kokį poveikį jie turėjo, e, kuriant taiką ir e, taip pat už tai, kad sukūrė vadinamąją Baroso darbo grupę, kuri padėjo tiems, kurie buvo šiek tiek tolėliau nuo ES programų. E, šiuo metu e, yra pravartu galbūt sugrįžti prie šios temos, nes e, pereitos kadencijos parlamente apie tai šiame komitete svarstėme gana dažnai, galbūt tai buvo susiję su rinkimais. Taip pat buvo sutarta nuvykti, apsilankyti pasienio grafystėse. Airijoje pasižiūrėti, kas nuveikta panaudojant šios fondus e, bei e, sanglaudos bei struktūrinius fondus apskritai. Na, o dabar e, svarbu vėl pasinaudoti šią galimybę ir dar kartą pažvelgti į tą naudą, kurią atnešė ES programos. E, ES išliko aktyviai įsitraukusi į taikos procesą, e, prisidėjo prie atitinkamas atmosferos sukūrimo ir, kaip sakė ponė Lindemans, e, atnešė e, darbo metodą, kuris remiasi judėjimu iš apačios į viršų, įtraukė žmonės, konkrečius žmonės į uh, E, konkrečius e, projektus į tam tikrą partnerystę, kurios anksčiau nematėme. E, per pastarąsias kelias programas aiškiai paaiškėjo, kad vietos organizacijos sugeba veikti drauge, parengti programas. Tai veikia tarptautiniu mastu, tokioje zonoje, kur tie aspektai e, anksčiau e, keldavo labai daug problemų e, tiek iki konflikto ir konflikto metu. Aš sveikinu tai, kas buvo pasakyta, kas buvo įtvirtinta nuo savos iniciatyvos projekte, o konkrečiai, kad taikos procesas yra sunkus ir ilgalaikis. Ir e, mes norime, kad e, tos programos ir toliau tęstusi, bet tuo pat metu norime ir e, sugražinti kažką. Ir e, čia svarbu, kad e, vietos organizacijos dabar jau sugebėtų dirbti su kitų šalių uh, organizacijomis vakarų Balkanuose, kad galėtume pasidalinti savo sukauptą patirtimi. Aš manau, kad e, mūsų labui, ES e, platesniam labui e, labai svarbu tą darbą toliau tęsti, panaudojant ir taikos programą, ir Airijos taikos fondo lėšas. Aš e, tiesiog norėčiau užduoti ponė Lindemans e, konkretų klausimą e, iš jūsų pasisakymo. Ne visiškai man aišku, ką jūs galvojate apie fondo ateities perspektyvas. Ačiū, Barbara Žan. Mm, Jį iš Šiaurės Airijos, taigi mm, kolegė tikrai žino, ką reiškia ir tie buvę sunkus laikai ir dabar tie geresni laikai, kurie mes tikimės tęsis ilgai. Gaila, kad mes apie tai mm, ne, plačiai nekalbėjome parlamente, nes tai būtų buvusi puikia proga ES parodyti savo gražesnėje pusę. Ir aš pasakyčiau, kad iš tikrųjų ES praščiausiai užsijima komunikavimo viešųjų ryšių politiką visame pasaulyje. Iš tikrųjų, uh, jeigu paklaustumėt daugumos žmonių Airijoje ir Anglijoje, kas finansuoja taikos procesą ir įvairias e, vykdomas programas, jie tikriausiai pasakytų, kad jų vyriausybės ir JAV mažai kas žino, kad ES daug ką finansavom ir tikrai, tikrai mažai kas žinotų, kad didžiąją dalį pinigų skiria būtent ES tikrai nebuvo pasinaudota progomis e, paviešinti, pareklamuoti ES indėlį ten. O sakyčiau, kad reikėtų tikrai mm, paminėti Barbara Debrun, Maginės ir kitų Europos parlamento būsį narį Peizal. Tikrai Buvo tokių laikų, kai būtų buvę neįsivaizduojama, kad jie susėstų prie bendro dėrybų stalo, o štai jie sugebėjo tą padaryti ir e, iš tikrųjų susitarti. Liko tik tai tam tikra mažuma, kuri yra pavojinga mažuma tiesa. Ir e, Jan Pėzlį ir Šimfein reiktų pasveikinti už tai, kas yra nuveikta. Jan Pėzlį. Uh, darbas parlamente, man atrodo, tikrai būtent paskatino jį sušvelninti savo pozicijas, nes jis buvo anksčiau mm, vertinamas arš, kaip aštru, aršus priešas, o dabar visiškai jis pakeitė savo poziciją ir manau, kad tikrai ES reikėtų priskirti tą nuopelną. Lakučio 6 Šiaurės Airijoje buvo Belfaste pradėti įvairūs projektai. Aš lankiausi ten ir pirmą kartą savo gyvenime pamačiau, kas, kad visiškai nauji dalykai ten vyksta vis vos prieš kelis metus buvo neįsivaizduojama, buvo prieš ankil prisertinti, nes, nes ten e, tikrai gyvybė būtų grėsęs pavojus. O štai dabar e, jokių problemų. Tarybos nariai iš abiejų pusių ir iš puikiausiai sveikina vieni kitus ir katalikiškų ir protestantiškų mokyklų direktoriai tiesia rankas vieni kitiem. Taigi pažanga yra milžiniška ir manau, kad visus reikėtų pasveikinti su tuo. Uh, Vis tik tai reikia pridurti, kad yra dar ir kartais pasitakančių pasišaudimų ar surastų bombų. Todėl labai svarbu, kad taikos projektas būtų tęsiamas. Kuo ilgiau išliks taika, tuo mažesnė bus tikimybė, kad bus sugrįžta prie senų blogųjų laikų. Ypač ekonominės krizės laikotarpiu, kuomet yra tiek daug nedarbo jaunimo tarpe. Uh, yra vis dar daug galimybių tiems, kurie um, galvoja apie um, smurto pasireiškimus, pas, būtent pasinaudoti tomis progomis ir pasireikšti. Labai svarbu, kad taika um, tęstusi ten. Ir labai svarbu, kad ES tikrai um, prisimtų didesnį pripažinimą už savo nuopelnus, nes tikrai jį padarė labai daug, kas yra labai svarbu uh, žmonėms ten. Ačiū. Nicholson, please. James Nicholson. Uh, much, Ačiū. Aš noriu padėkoti. Uh, Jums, jūs, kai buvote komisarė, už jūsų nuveiktą darbą šioje srityje ir uh, niekuomet su mumis Europos parlamento nariais nebuvo tariamasi ar susitinkama dėl to, to dėl problemų sprendimų. Na, jeigu pasiklausytum, ką Šonkelis sakė dėl Jan Piezli ar kitų, aš sakyčiau, kad, ar Jerry Adams, aš sakyčiau, kad Jacques Delors daugiausiai nuveikė. 90 visuomet projektas buvo primetamas iš viršaus į apačią, niekuomet nebuvo galvojama apie tai, kad jis turi ateiti iš apačios į viršų, kad tai turi būti žmonių iniciatyva. Aš netikiu, kad iš tikrųjų darbo grupė davė tą rezultatą, dėl kurio ji buvo sudaryta, nes yra vis dar didžiulis atotrukis ir yra dar didžiulių problemų įgyvendinant programas. Čia eina kalba iš tikrųjų ne apie mėnesius, apie metų vėlavimą. Ir pažiūrėkime, kaip kaip vyksta tas įgyvendinimas, kaip sparčiai, e, e, tiksliau nesparčiai vyksta tas įgyvendinimas, kiek yra problemų, kiek biurokratijos, su kuriamis susiduria žmonės prie sienos, e, kaip, kaip prastai viską vykdo tie, kas yra atsakingi už tas programas. Taip pat ir Šiaurės Arijos moterų grupės galvoja kad moterų grupės galvoja, kad jų balsas neišgirstas, kad jos nėra tinkamai atstovavimas taikos procesuose. Siūloma 20 milijonų taikos fondo lėšų skirti mers e, kalėjimo projektui. Tačiau uh, Aš visiškai prieštarauju tokiai minčiai. Tai yra tikrai uh, primesta mintis, ne iš apačios į viršų atkeliavusi mintis. Iš tikrųjų, tas fondas buvo sukurtas tikrai netokiems tikslams. Man atrodo, pinigai turi būti skirti tiems, kam jų reikia. Ir tikrai negalima sakyti, kad mes Šiaurės Airija nesikalbam vieni iš kitų. Aš, pavyzdžiui, esu iš kaimiškos vietovės, kur mano kaimynai yra skirtingų religijų, bet mes dirbam kartu, mes šnekamės, mm, net ir prašiausiais metais tai buvo. Vieni kitiem ištiesiam pagalbos ranką. Vis tik tai manau, kad reikia dar atlikti daug darbo. Nežinau, ar Barbara norėtų panalizuoti tą, pro tą problemą, tačiau nežinau, ar čia Briselį, ar čia Šiaurės Airijai, ar tai SPP, gyventi agentūra, bet e, kur šita problema yra, bet yra tikrai labai rimta įgyvendinimo problema. Barbara e, Debriuni ir aš su finansų ministru neseniai sutikome. Ir man atrodė baisu, kad e, finansų ministras, kuris yra atsakingas už tą sritį, e, tiesiog nevaldo tų problemų, negali todėl ir atsiveriančiamis galimybėmis pasinaudoti. Uh, manau, kad šiame laikotarpyje mes turime peržiūrėti viską, kas yra padaryta. Tikrai jokios prasmės, kad mes viens kitam tapšnuojam per petį ir sakom, kaip viskas gerai, o žmonės vietoj sako, tikrai nieko gero nėra, jie negalvoja, kad yra kažkas gerai padaryta. Šonkelis štai sako, kad ES nepakankamai reklamuoja save. Aš nesutikčiau, Šiaurės Airijoje žmonės tikrai žino, kiek ES jiem buvo gera kad tikrai jiems padėjo e, e, tais laikais, kai buvo labai sunku, tačiau visuomet e, stengiasi nesikišti į žemiausio lygio nesutarimus ir tikrai žmonės puikiai žino, kiek tos naudos buvo. Aš sakyčiau, kad reikėtų viską peržiūrėti, tą, tą fondą programą reikia peržiūrėti, kur yra problema, kodėl neveikia niekas, kodėl ta e, demokratinė nesąmonė yra sukurta, kodėl reikia pusantrų ar dviejų metų, kad projektą būtų galima įgyveninti nuo pradžios iki pabaigos, tai yra pernelik ilgas laikotarpis, visiškai nepriimtina. Taigi mano pozicija pozicija būtų tokia. Reikia iškelti tokį klausimą komisijai, kad būtų atsakymas. Man atrodo, nėra prasmės kalbėti apie taikos procesą, kol tikrai nėra ta taika kuriama. Taika 3. Uh, kam kalbėti apie taiką 4 tada? Apie ką iš viso eina kalba? Aišku, kad Šiaurės Airijoje vykdomojoje valdžioje trūksta sprendimų. Iš, o kokiel, kodėl tokia problema yra? Todėl, kad Europos parlamento nariai visiškai neįtraukiami tuos procesus ir visiškai nesikalbama, nesitariama. Aš kreipčiausi jūs pirmininkė į komisiją. Reikia dar kartą viską peržiūrėti. Tikrai nevertinkit mano pasisakymo kaip kritikos. Iš tikrųjų, jeigu aš nepasakysiu to, ką šiandien sakau, aš tikrai nuvilsiu visus tos žmonės, visas tas bendruomenės, kurie labai tikisi tos pagalbos. Taigi iš to požiūrio taško. Aš labai prašau jūsų peržiūrėti viską, labai rimtai įvertinti, kas yra padaryta ir kur mes einame. Dėkoju. Žinoma, turite teisę pasidalinti savo jausmais su mumis, bet e, aš e, noriu pasakyti, kad kaip komisarė aš valandų valandomis kalbėjausi su visais jumis, ne tik su Džeriadams, bet ir su parlamento nariais. Prisimenu ir savo mm, keliones į Šiaurės Airiją, atsimenu Belfaste pokalbius su jaunimo atstovais, su žmonėmis, kurie stengiasi palaikyti gatvėse taiką su kitais, kurie darė labai svarbų darbą būtent iš apačios į viršų veikdami. Tačiau, žinoma, mes suprantame, kad e, mes dar ne viską padarėme, pademonstruodami ES interesą. E, turime tai, apie tai toliau galvoti ir aš manau, kaip regionų komiteto atstovai, mes e, vėl galėtume ten nuvykti, pažiūrėti, kas pasikeitė, ką daugiau galėtume nuveikti. Prieš sutikdama E, žodį ponui Gallagher, norėčiau paklausti, ar e, e Dian Dalks yra e, su mumis iš Žemės ūkio komiteto. Atrodo, ne. Tada ponas Gallagher. E, dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Lindemans už jos apžvalgą, už naujausią informaciją apie padėtį, ne tik tai apie tai, kas susitaikymą, bet apie tarptautinį fondą Airijai kuris e, įkurtas 95 metais ir e, per tuos visus metus e, smarkiai prisidėjo prie taikos proceso, sukūrė apie 55 tūkstančius naujų darbo vietų. Be jokios abejonės, čia yra svarbus ir ES indėlis Tai padėjo pritraukti lėšas ir iš kitų šaltinių. Aš atsimenu tą dieną, kai e, Žakas Deloras e, labai aiškiai pasakė, kad Europa į Airijos įvykius sureaguos konstruktyviai ir iš karto buvo nuspręsta, kad bus padidintas ES indėlis į tarptautinį fondą Airijai. E, Žakas Deloras pasistengė, kad būtų surastos papildomos lėšos Tai prisidėjo prie susitaikinimo proceso, tuo metu aš pats dirbau vyriausybėje. Ir aš tada atsimenu, kaip ponas Nikolsenas ir Jonas Humas ir Ian Paisley susėdome ir kalbėjomės. Abi e, bendruomenės e, iš abiejų e, sienos pusių dabar kalbasi. Aš pats esu iš vietovės, kurią galima pavadinti Airijos Aleska. Taigi geografiškai esu iš šiaurės, politiškai iš pietų. E, Kai augau, atsimenu, visi galvojame, kad Airijos sostinė yra nekas kita kaip Deri. Visiškai teisingai e, buvo nuspręsta, kad būtent e, pasienyje esančios grafystės turėtų pasinaudoti e, didžiausia lėšų dalimi iš paramos fondų. Būtent e, tos e, pasienio grafystės buvo daugiausia nukentėjusios, bet jos labiausiai ir pasinaudojo taikos ir susitaikinimo fondų lėšomis. E, didžiuma didesnėje dalimi visos tos programos ir projektai buvo organizuoti iš apačios į viršų. Ir iš tikrųjų, jeigu nebūtų tų programų, vargu ar būtų galima galvoti apie tai, kad e, abi bendruomenės e, suartėtų. Džiaugiuosi girdėdamas e, komisiją, kalbant apie e, galimybės. Aš niekad nesutikau e, su tuo, kad Tarptautinis fondas Airijai užbaigtų savo darbą 2010 metais ir džiaugiuosi todėl girdėdamas, kad e, komisija svarsto apie galimybę tęsti fondų veiklą, nors gal ir e, e ribotai. Ir svarbu, kad nuo 2010-2013 dabartinėje finansinėje perspektyvoje e, ta veikla tęstusi. E, Aš e, žinau, kad egzistuoja įvairių e, profsąjungų, kurios yra susijusios su Europos parlamento nariais ir kurios e, yra suinteresuotos taika trys formų įgyvendinimu. Žinau, kad ir Jim Nicholson ir ponė Debriun dirba šį darbą. Svarbu, kad politikai e, ir iš unionistų, ir iš respublikonų pusės įsitrauktų, dirbtų e, ir su Dublinu, ir Londonu, ir su Belfastu. Žinoma, ES yra pagrindinis e, tarptautinio Airijos fondo donoras ir e, e, labai svarbu, kad JAV, Kanada, Naujoji Zelandija, Australija ir taip pat Junktinė karalystė ir Airija taip pat prisidės ir leis tam, tai veiklai tęstis. Taika 4 yra esmingai svarbus projektas ir mes turime sutarti tarpusavyje čia europinių lygmenių dėl jo. Žinoma, svarbu, kad kai prasideda projektai, nesusidarytų įspūdis, kad tai tik tai Londono ar Dublino atsakomybė E, iš tikrųjų reikia, e, kad su mumis, e, kaip Europos parlamento nariais, būtų daugiau tariamasi, nebūtinai dėl to, kad mes kaip asmenybės tuos interesuoti, bet taip pat ir dėl to, kad būtų aišku, koks yra ES vaidmo. Ir, ponė pirmininkė, ir aš noriu padėkoti Jums už Jūsų darbą komisijoje, kai e, jūs e, labai daug dirbote vietoje ir aš tikiuosi, kad e, ir dabartinis komisijos narys už tai atsakingas darys tą patį. Šonas Kelly dar norėjo kažką pasakyti. Norėčiau paprieštarauti kolegai Nikolsonui. Aš savo pasisakymę tiesiog norėjau pabrėžti, kad abiejų šalių vadovybė, abiejų pusių vadovybė prisidėjo prie taikos proceso ir žinoma, į tą skaičių aš įtraukiau ir patį Džimą Nikolsoną. E, dėl e, pono Deloro indėlio įvertinimo, tai iš tikrųjų, jeigu paklausite pietuose, E, kas daugiausia prisidėjo, tai atsakymas tikriausiai bus JAV, o ne Europos Sąjunga. Sutinku taip pat su mintimi, kad e, Europos parlamento nariai turėtų būti įtraukti daug labiau ten, kur jie neįtraukiami e, žmonių protose ir širdise Europos Sąjunga neatsispindi. Aš minėjau Ian Paisley vaidmenį Europos parlamente. Europos parlamento nariai per tuos metus suvaidino labai svarbų vaidmenį. Ir e, jeigu kam, kieno nors nuopelnus minime, tai minime dėl to, kad tie žmonės iš tikrųjų e, kai ką pasiekė praktikoje. Dabar e, žodis poniai Lindesman iš Europos komisijos. Like Visų pirma, noriu padėkoti visiems kalbėjusiems už jų susidomėjimą tuo, ką daro komisija dėl taikos, dėl tarptautinio fondo Airijai. Dabar kalbant apie įvairius klausimus, išsakytus komentarus. Visų pirma, dėl um, viešųjų ryšių, dėl viešinimo ar jo trūk, viešumo trūkumo. Na, iš tikrųjų, galbūt um, ką, dėl viso to, ką mes darome su sanglodos politika ir, um, aišku, taiko taikos proceso mm, EFI kontekste, mm, gal mažai to mm, komunikavimo. Tačiau noriu pasakyti, su regionų komitetu rengiamos renginiuose visuomet būna dalis veiklos skirtos taikos procesams tačiau galbūt ne tiek mm, skiriamas dėmesys, kad ta informacija pasiektų tuos, kurie jau ir taip žino, kas yra tas taikos procesas Airijoje, bet mes norime išplėsti tą informaciją, kad viso ES būtų žinoma, kokio požiūrio yra laikomasi per šią taikos programą, kad būtų galima išplėsti tą pažangėją praktiką kad ją būtų galima panaudoti kitose panašiose situacijose. Pavyzdžiui, buvo nesniai surinktas seminaras. Ir buvo Malmės ir Rotterdamo dviejų miestų prezentacijos, kur buvo kalbama apie tai, kaip įvairūs skirtingi požiūriai gali padėti skirtingoms bendruomenėms geriau suprasti vienos kitas, geriau dirbti ir gyventi kartu. Manau, kad savo lygmenių mes stengiamės vis tik tai tą gerą žinią paskleisti, e, pateikti ją tiem, ką domina mūsų darbas e, taikos procese ir, ir tai, ko mes pasimokėme e, iš, iš to proceso. Taip pat noriu paminėti aukšto lygio e, grupę, kur komisarai Han ir Vasilijų draugė su EFA atstovais pristatė, kaip sportas gali padėti įvairių skirtingų bendruomenių vaikus apjungti, padė, leisti jiem bendrauti tarpusavyje ir, ir su, taip sušvelninti e, situaciją. Aš manau, kad tikrai galima ir daugiau nuveikti, ypač kai kalbam apie tai, ką jūs paminėjote, tarkim, jeigu airijoje žmonių paklaustum dėl IFI, e ką jie turi, ką jie, apie ką jie iš karto pagalvotų, jie iš karto pagalvotų apie JAV pagalbą, o ne ES pagalbą. Taigi tikrai dėl tarptautinio fondo airijai mes turėtumėm pasistengti, kad ir ES būtų labiau matoma kiekvieno projekto, kurį per IFI e mes finansuojame kontekste dėl Europos parlamento narių įtraukimą į mūsų atliekamą darbą taikos procese, tarptautinio fondo airiai procese. Na, kaip pavyzdžiui, ponas Baroso lankėsi Šiaurės Airijoje, buvo paskutiniu momentu tik tai priimtas pono Baroso sprendimas nusileisti airiui, nes jis grįžinėjo iš JAV, tai buvo tiesiog paskutinės minutės sprendimas, taigi buvo labai sunku tinkamai organizuoti jo vizitą ir įtraukti Europos parlamento narius, tačiau aš tikrai pasižymiu jūsų komentarą ir perduosiu jį mm, Šiaurės Airijos darbo grupės pirmininkui ir mes kartu su juo panalizuosime galimybės geriau įtraukti Europos parlamento narius į mūsų atliekamą darbą šios darbo grupės kontekste. Taip pat pasižymiu tas problemas, kurias jūs minėjote dėl įgyvendinimo, dėl biurokratijos, dėl taikos programų, um, rezultatų siekimo. Um, mes galvojame, kad programa vyksta pakal, vykdoma pakankamai gerai, ehm, išlaidų panaudojimo e, tikslai yra vykdomi ir reikia pasakyti, kad aišku, tie gyvendinami projektai nėra lengvi, paprasti įgyvendinti projektai ir jiems reikia pakankamai daug laiko ir, ir suplanuoti ir įgyvendinti, tačiau bendrai vertinant programą mes esame patenkinti sėkme. Sugrįž, mes sugrįšime prie SPB, e, mes pasitarsime su jais jais, pas, pasižiūrėsime, ar yra kažkokių tai nusiskundimų dėl biurokratijos, dėl procedūrų sudėtingumo. Mm, tai ko, įgyvendinant taikos programą. Dabar dėl to, kas buvo pasakyta dėl abiejų priemonių ateities. Diskusijos vyks kiek kitame kont kontekste. Visų pirma, kalbant apie Tarptautinį fondą Airijai, IFI, tik šiais metais ES indėlis buvo numatytas įtrauktas į ES biudžetą. Dabar mes analizuojame galimybę numatyti papildomą indėlį į šį fondą mm, iš galiojančios finansinės perspektyvos 2011-2012-2013 metams atsinaujinęs suinteresuotumas e, tęsti FI, aišku, buvo paskatintas JAF e, noro e, tęsti šios priemonės įgyveninimą. Dar JAF nepriemė sprendimo dėl to, aišku, po rinkimų dar toliau vyksta tam tikri analizės vertinimo procesai. Tačiau tas elementas paskatino Junktinė karalystė ir Airija taip pat kreiptis į komisiją ir pasiteirauti, ar būtų galima ir iš ES pratesti tą ryštą, tą indėlį į šio fondo veiklą. Čia viena vertus mums reikės esamoje finansinėje perspektyvoje rasti reikalingų pinigų, kita vertus reikės taip pat ir atitinkamą teisinę bazę suformuoti čia taryboje jau tam, kad e, būtų galima pratesti tą programą. Kalbant apie taikos procesą, čia gal viskas šiek tiek kitaip vyksta. Taikos procesas 3 tęsis iki šios finansinės perspektyvos pabaigos, 2013 metų pabaigos, taigi taikos proceso uh, pratesimą jau turės svarstyti, turės būti tas pratesimas svarstomas, kalbant apie finansinės perspektyvos tvirtinimą kitam laikotarpiui, atsižvelgiant į sanglaudos politikos, aišku, dalį biudžete, jeigu bus pakankamai. Mm, erdvės įterpti taikos procesą keturi į tą uh, bendrą uh, sanglaudos paketą. Aš tikiuosi, kad atsakiau į jūsų klausimus. Indeed. Lab, labai ačiū. Mes galime aptarti po to, tai aišku, taikos proceso pratesimą, kai kalbėsime apie teritorinį bendradarbiavimą vėliau. Noriu padėkoti poniai Lindemans, dar ponas Nikolson. Labai trumpai, pirmininkė. Aš noriu pasakinti tai, ką pasakė ponia Lindemans. Tačiau turiu pasakyti, kad negalima pasakyti, kad aš tikrai e, nemačiau, kas vietoje darosi, kai išsakiau šiandienos pastabas. Tikrai aš nuolat lankausi, žiūriu, kaip įgyvenami yra tie projektai. Ir aišku, tai, kas yra padaryta, yra gerai, tačiau uh, kartais išgirstame, kad e, nevykite ten, kur JFI sako, e, nevykti Belfaste, SP sako nevykti ten, kur yra sunkumų, ten, kur sunkiai sulaukiama pagalbos. Pirmininkė, aš noriu pasakyti, Man atrodo, kad labai reikia atlikti vid laikotarpio vidurio peržiūrą ir vertinti, ar tikrai ta darbo grupė tinkamai dirba, ar viskas yra padaryta tikrai taip, kaip turėtų būti padaryta. Aš tiesiog raginu komisiją um, numatyti laikotarpio vidurio peržiūrą. Aš suprantu, kad ji nebuvo įtraukta, bet reikėtų ją padaryti. Aišku, uh, įgyventinimo agentūra Airijoje pasakys, kad to nereikia, tačiau aš manau, kad būtinai reikia atlikti laikotarpio vidurio peržiūrą ir įsitikinti, kad iš tikrųjų ta programa veikia. Aš nepergyvenu dėl to, kad Europos parlamento nariai įtraukiami per daug ar neįtraukiami tą procesą, bet kokiu atveju mes esame žmonių veidas. Iš, kai galvojate apie visus procesus, galvokite apie tai, kad žmonės kreipiasi Europos parlamento narius su savo problemomis ir todėl mes galime padėti jums savo indėliu į tą procesą ir mes galime taip pat ir jūsų projektą reklamuoti. Iš tikrųjų, um, aš pripažįstu, kad e, ne, neklysti tik tuomet, jei nedirbi, tačiau e, labai svarbu įvertinti, kas yra padaryta ir tiesiog ištaisyti klaidas. Dėkoju. Rimtai žiūrėsime jūsų pastabas, kalbėsime su komisija, kaip toliau mums tas problemas spręsti. Na ir e, posėdį dabar e, baigiu. E, Devintą punktą mes išbraukėme, nes nėra e, prelegentų. Ne visi kolegos atvyko, turėsime pasižiūrėti, ar e, turėsime kvormą balsavimui po pietą. Taigi, iki trečios valandos.